praėjus vieneriems metams įvertinti Europos išorės veiksmų tarnybos darbą. Ši tarnyba dabar yra kuriama. Bandysime įvertinti, kaip vyksta bendradarbiavimas su komisija. Džiugu, kad šiandien Mūsų salėje yra daug aukštos kompetencijos atstovų iš įvairių institucijų, taip pat auditorumų nariai. 2013 metais vyks peržiūra, taigi turime renktis šiai procedūrai, o šie klausimai yra dalis mūsų rengimuose. Kad neatsitiktų taip, kad jau ryt turėsime parengti rezoliuciją. Tai būtų nesolidu. Mūsų bendras tikslas yra sugebėti kurti sėkmingą ES išorės veiksmų ir saugumo politiką. Džiugu, kad komisijos narys Šefšovičius taip pat čia, generalinė sekretorija Catherine Dave taip pat. Džiugu, kad Svarbiausia EIVT pareigūnai ponas Pierre Vimon ir David O'Sullivan taip pat čia yra. Džiaugiuosi, kad auditorumų narys e, ponas Pinkstenas taip pat atvyko čia. E, džiugu pasveikinti ir Europos koledžo ir Leuveno universiteto mokslininką poną Keukelarai. Suteiksiu po penketą minučių svečiams, o po to galėsite užduoti klausimus svečiams. Nenoriu daugiau plėstis, pradėsime klausimus. Ir pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui komisijos nariui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komitetui ir jums už tai, kad sumanėte surenkti tokį keitimąsi nuomonėmis dėl pažangos, kuriant e, Europos išorės veiksmų tarnybą. Džiaugiuosi ir tuo, kad čia dalyvauja generalinis sekretorius ponas Vimu ir <clears throat> vyriausiasis pareigūnas ponas Davidaus Sullivan, e, generalinė sekretorė Katrin, su vyriausiai galiotinė ponė Ešton kalbamės, kaip geriausiai šią tarnybą kurti. Noriu pasinaudodamas galimybę, galimybę pasidžiaugti, kad pastaruosius du metus puikiai bendradarbiavome sprendžiant ir praktinius, ir politikos klausimus tarp Europos komisijos ir EIVT. Ir tikriausiai sutiksite su manimi, kad mes jau matome savo darbo rezultatus. Pa, arabų pavasario įvykiai pa, privertė mus parengti atitinkamas strategijas ir peržiūrėti komisijos kompetencijas. Uh, paramos programinis dokumentas, e, išorės veiksmų dalyva, tarnybos dalyvavimas e, rengiant komisijoje daugiametę finansavimo programą taip pat yra tokio progreso ženklai. E, dirbame su trečiosiomis šalimis draugės su ponu Baroso ir Van Rompuoju dėl sankcijų trečiosioms valstybėms. E, darome tai su tarptautiniais partneriais, bet mes visada laikomės mums e, priskirtų kompetencijų sričių. Žvelgiant plačiau, galima kalbėti apie kasdienį bendradarbiavimą delegacijose, kurias sudaro ir EIVT, ir komisijos darbuotojai, kurie atstovauja bendrai ES interesus, vadovaujant delegacijos vadovui ir daro tai rengdami planus ir e, E, teikdami ES paramą, taip pat susidami e, reikalingą žinę šal, šalies, kurioje dirba organizacijoms, taip pat politiniam e, struktūrom. Žinoma, problemų įsikūrimo pradžios problemų buvo. Tai natūralu ir to reikėjo tikėtis. Mums teko priimti iššūkį gyvenimo po Lisabono sutarties prieimimo, taip pat įgyvendinti e IVT sprendimus laikantis institucinio sąrangos ir taisyklių. Tačiau viskas tai, visą tai vyko konstruktyvaus bendarbiavimo dvasioje. Pavyzdžiui, kalbant apie administracinius klausimus, kurie dar neišspręsti ir kurie yra minimimi, vyriausiosios įgaliotinės ataskaitoje pasirodžiusioje gruodžio mėnesį jau šių metų pirmąją savaitę buvo išspręsti reikalingi sprendimai ir gairės yra parengtos, kuriais gali vadovautis e, visose delegacijose ir būsnėse dirbantis žmonės, kad visi žinotų, ką jie privalo daryti ir kaip. Tokie sprendimai užtikrina geresnį kasdienio darbo koordinavimą. Komisija taip pat atnaujino savo vidaus gairias e, personalo klausimų, kaip toliau tęsti bendradarbiavimą su e, kolegomis EIVT, kaip siūsti e, nurodymus ir informaciją delegacijoms. Pavyzdžiui, bendros EIVT ir komisijos instrukcijos buvo išsiųstos visoms, visiems delegacijų vadovams gruožio 20, kur e, nurodyta kokių užduočių gali tikėtis visų ligmenų darbuotojai dirbantis delegacijose. E, tokios gairės apima svarbiausias e, esminės užduotis, kurias, kurių turėtų imtis, kurias turėtų vykti kiekvienas delegacijos darbuotojas. Aišku, nepamirštant finansinio reglamento numatytų apribojimų bei taip pat personalo reglamento. Neseniai sutarėme dėl mechanizmų skirtų mūsų e, atitinkamai abiejų institucijų darbuotojų e, koordinuoto valdymo. Ar tai pakeis iki šiol komisijoje egzistuo, egzistavusius mechanizmus? Atsižvelgiant Europos Sąjungos visame pasaulyje sver, vis svarbesnį vaidmenį mums reikia atiti, at, užtikrinti, kad delegacijų darbuotojai įgyvendintų numatytus prioritetus. Taigi, svarbus kriterijus nusprendžiant dėl delegacijos e, dydžio bus susijęs su e, vystomai pagalbai skirtų tų lėšų e, dydžių, kurį reikės valdyti konkrečioje pasaulio dalyje regione. Kadangi mes turėsime atsižvelgti ir numatomą 5 procentų komisijos darbuotojų sumažinimą, e, komisija pasiūlė biudžetą tvirtinančiai institucijai naujus darbuotojus samdyti laipsniškai per atvenčius kelis metus. Užbaigdamas aš norėčiau pabrėžti, kad mes ir toliau teiksime paramą e, bendradarbiavimui su e IVT visais lygmenimis, kad užtikrintumėme sklandų bendradarbiavimą su komisijos tarnybomis e, kasdienėme darbe su kolegomis išorės veiksmų tarnyboje. Mūsų bendras tikslas yra užtikrinti ES interesų sklaidą už ES ribų, užtikrinti, kad ES vaidintų strateginį vaidmenį kurio pasaulis iš ES tikisi. Dabar turime išspręsti vidinius klausimus, kaip dirbti drauge. Aš, nes, aš nebejoju, kad mums tai pavyks ir kad bendromis pastomis drauge mes tikrai pasieksime mm, mūsų tikslų. Pirmininkas, ačiū dabar žodis ponui Pierui Vimontui. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už jūsų šiltus žodžius. Posėdžio pradžioje noriu pasidžiaugti galimybę čia draugė su Deividu dalyvauti. Susitikime su jumis ir norėčiau pasakyti keletą žodžių apie tai, kas mūsų nuomonė, kaip vertiname EIVT darbą per, per, pirmai, pirmosius dviejus metus. Svarbiausia buvo sukurti tarnybą mums teko pradėti nuo nulio ir teko pradėti dirbti iš karto. Ir iš karto tarptautinėje arenoje įsilepsnoja e, didelė krizė. Nepamiršime, kai EIVT pradėjo dirbti, tas momentas sutapo su krize Baltarusijoje po prezidentų rinkimų, paskui buvo Dramblio kaulo Respublikos krizė ir kiti įvykiai, kurie sekė vieni kitus, taip pat arabų valstybių, pasikeitimai arabų pasaul, valstybių pasaulyje. Ir bandant apibendrinti, galiu pasakyti, kad svarbiausia dėmesį suelkime į tris sritis. Į tris tikslus. Visų pirma, sukurti ir įgyvendinti naujas ES delegacijas ir numatyti bendradarbiavimo modelį su valstybėmis narėmis vietoje. Parengėme gairės dėl bendradarbiavimo ir geriausios praktikos pavyzdžių, tų pavyzdžių sklaidos. Taip pat rengėme gairias e, diploma, diplomatinių demaršų klausimų e, dėl, informacijos, dėl, main, dėl informacijos mainų. O e, informacija gaunama iš valstybių narių leidžia mums daryti išvadą, kad darbas vyksta gana sklandžiai. Kita užduotis, kitas rytis. Tai darbinių procesų, darbo metodų kūrimas čia Bruselėje būstinėje bei taryboje, kur EIVT ir vyriausiai įgaliotinė perėmė e, besikeičiančio pirmininkavimo užduoti, ar tai būtų darbo grupės, ar užsienio reikalų taryba. E, Taip pat kuriame santykius su Europos parlamentu politinės atskaitomybės klausimais. Ir dar viena esminė užduotis, užduočių sritis įgyvendinti naujų darbo metod, naujus darbo metodus susijusius su krizių valdymu. Mes sukūrėme naują, naujovišką darbo metodą IVT sukūrėme krizių platformą ir ją pastelkėme iškilus krizėms Libijoje, Sirijoje ir kitur. Ir vertinant mūsų iki šiol nuveiktą darbą, mums dar už, reikės laiko, kol viską nuveiksime, bet mes bent jau pradėjome ir einame priekin. Antrieji EIVT egzistavimo metai. Sakyčiau, kad dabar reikia eiti pirmin, patobulinti ir įtvirtinti tai, ko pasiekėme per pirmuosius metus. Susidurėme su trimis iššūkiais. Pirmasis naujos administracinės kultūros e, kūrimas. To darbą, darbą jau pradėjome pirmais metais, dabar turime tęsti toliau. Turime tobulinti bendradarbiavimo metodus, kad jie apimtų visus EIVT elementus Taip pat turime rodyti daugiau iniciatyvų. Valstybės narės iš mūsų pageidauja tai, kas vadinama intelektinė lyderystė vadovavimui. Nežinau, mums tai pavyks, bet bent jau bandysime. Ir turime vis dažniau imtis iniciatyvos plėtojantis vieniems ar kitiems įvykiams. Manau, kad turime būti aktyvus ir reaguoti sparčiau visa sistema yra taip sutvarkyta, kad užtrunka laiko, kol prieimami sprendimai ir galima. E, ir, ir tinkamai įgyvendinami sprendimai. Mes stebime įvykius, mums stebint įvykius Libijoje ar Egipte, tampa aišku, kad, šia, kad turime būti vietoje, turime sparčiau reaguoti ir draugė su komisija bei valstybėmis narėmis ieškoti naujų būdų, kaip reaguoti veiksmingiau ir greičiau. Kitas svarbus iššūkis, tas visa apimantis požiūris, kaip užtikrinti, kad visos institucijos dalyvautų, kad užtikrintume integruotą požiūrį į iškylančias problemas. Tai reiškia, kad turime norime naudotis ne tik įprasinėmis diplomatinėmis priemonėmis, bet ir pasinaudoti kitų mums prieinamų įrankių privalumais ir galimybėmis. Ir galiausiai ir žinau, kad tai yra aktualu daugeliu Europos parlamento narių. Noriu pakalbėti apie strategiją ir strateginę viziją. Mums reikia eiti priekin, užtikrinant strateginę viziją kiekvienoje konkrečioje krizėje nesakau, kad reikia naujos Europos saugumo strategijos. Dauguma valstybių narių pareiškė, kad jos nepagidavo tokio plataus užmojo plano, bet jos norėtų, kad būtų tinkamai sudėstyti prioritetai, parengti veiksmų planai ateinantiems metams, kad žinotume, kur link norime eiti. Tuo baigsiu, ponė pirmininkė, ir suteiksiu žodį Davidui. Ačiū, Pierai, dabar žodis Davidui. Ačiū, pirmininkė. Jeigu sutarėme, kad EIVT svarbiausias tikslas yra politika ir jos įgyvendinimas, tai be abejo per pirmosius metus vienas mūsų didžiausių iššūkių e, sukurti organizaciją ir e, užtikrinti, kad ji pradėtų veikti. Man nepatinka viena institucija, kuri daugiau dėmesio skiria savo uh, vidiniai uh, tvarkai nei konkrečiam darbui Ir mes galime prisiminti vieną atvejį, kuomet neturėjome konkrečių instrukcijų ir buvo sudėtinga. Pirmieji mėnesiai buvo sunkus, turime tai pripažinti, nebuvo paprasta vis sudėlioti visas dėlionės dalis, bet kaip Jeras sakė, mes galime su pasidžiavimu nužvelgti tai, ką nuveikėme, parengėme struktūrą, procedūras, logiškai sutvarkėme visą organizaciją, peržiūrėjome beveik 8 tūkstančius paraiškų, pateiktų į 720 postų. Sutinku su e, komisaru Šefkovičiu, kad mes su, su komisija suradome, sukūrėme darbinį, darbinių santykių modelį, pavyzdžiui, kaiminystės politikos klausimų arba daugiamečio finansavimo programos klausimų, taip pat dėl ketvirto išlaidų skyriaus Tačiau, kalbant apie paprastesnius dalykus, parengėme darbo metodus, sukūrėme naujas struktūras, kaip bendrai valdyti mūsų bendrą personalą delegacijose. Be abejo, iškilo neišvengiamai tam tikrų įtampų, buvo tam tikrų vidinių. Vidinės konkurencijos, bet šį etapą, pradinį etapą įveikėme ir dabar mūsų santykiai, darbiniai santykiai su kolegomis komisijoje, Briuselėje ir delegacijose yra puikus. Mums teko perimti besikeičiančio pirmininkavimo užduoti taryboje, perimti darbą užsienio reikalų taryboje, visose darbo grupėse, kur dabar pirmininkauja EIVT, užmėgsti darbinius santykius su tarybos sekretorijatu. Glaudžiai dirbame ir su parlamentu, užsikrindami kad ponė, kad Kathy Ashton e, užtikrintų savo politinę atskaitomybę, taip pat stengiamės, kad mūsų darbuotojai būtų prieinami parlamentui ir mums netaip sėkmingai sekasi atsakinėti parlamento klausimus ir sparčiai reaguoti į, į parlamento reikalavimus. Dirbame ir su auditorumais, OLAFO institucija, ombudsmenu ir kaip vicepirmininkas Šefkovičius minėjo, uh, turime teikti informaciją ponui Barosui ir ponui Vandrompojui jiems, kaip ES atstovams dalyvaujantiems įvairiuose vadovų susitikimuose su, su trečiųjų šalių atstovais. Taip teko neme, nelengva užduotis parengti ir įdėkti visas tas procedūras. Nesakau, kad viskas buvo idealu, bet darbinis modelis jau yra, galime jo pagrindu tobulėti. Taip pat turėjome aprūpinti delegacijų tinklą. Mūsų diplomatinis korpusas yra didžiausias pasaulyje. Po JAV, Kinijos, Prancūzijos, e, Junktinės karalystės ir Vokietijos šeštoje vietoje pagal dydį. Turiu omeny EIVT delegacijas bei e, komisijos personalą Manome, kad finansavimo mechanizmai delegacijose dar nėra optimalūs. Žinau, kad kai kurie parlamento nariai šiai nuomonėje nepritarė ir žinau, kad ši diskusija ir toliau vyks. Bet mes tikrai daug dirbome, daug darėme, kad delegacijos būtų visiškai integruotos į EVT darbą, kad jos ne tik įgyvendintų nurodymus iš Bruselio, bet kad jos dalyvautų politikos formavime, kad įvyktų kultūrinis pokytis e, delegacijų darbe ir jų dalyvavime politikos kūrime. Ir Pieras sakė, kad vertinant, dar išvadas iš bendradarbiavimo su valstybių narių atstovybėmis, ambasadomis mums neblogai sekasi, bet galime dar daugiau sutaupyti lėšų glaudžių bendradarbiaujant delegacijoms ir ambasadoms, dalinantis e, patalpomis bei randant kitų praktinio bendradarbiavimo formų, kurios būtų naudingos ir mums, ir nacionalinėms diplomatinėms struktūroms perimame naują pastatą ir noriu padėkoti parlamentui už tai. Tai bus naujos administracinės kultūros kūrimo dalimi ir tai, e, na, tiesiog padės žmonėms suvokti, kad mes esame konkreti struktūra, nes dabar kol kas esame išsimėtę po skirtingus pastatus, tai padės sukurti tam tikrą reikalingą kultūrą. Taigi, pirmininkė, man atrodo, mes per vienerius metus daug pasiekėme, tai yra ilgalaikis projektas, mums dar prieks trijų, ketverių metų, kad pirmasis etapas būtų užbaigtas ir galiausiai, tai, tai, bet tai yra, na, tie pamatai, tai yra tarnyba, kurią Kefe Ešton pažadėjo sukurti kaip e, vyriausioji įgaliotinė. Aš manau, kad mums pavyks veiksminga šio laikinė tarnyba, nes ta e, turinys tos tarnybos, tai yra noras e, pasirengimas kurti politiką. Ir tas turinys Lisabonos sutartimi iš esmės nepasikeitė. Jis e, reiškia vieningą e, bendra užsienio ir saugumo politiką ir svarbiausius jai kilančius iššūkus mes tenksime tinkamai vadovauti ir galiausiai viskas priklausys nuo to, kokiu mastu valstybės narės bus pasiruošę kalbėti vienu balsu klausimais, kurie yra tarptautinės svarbos. Ačiū, pirmininkė. Labai ačiū, Davidai. Ačiū, jo vice prezidentas. Pirmininkė, noriu padėkoti šio komiteto, komiteto vicepirmininkams bei e, jums už kvietimą auditorumams dalyvauti. Ir auditorumai, neatsižvelgiant ne, ne, ne kai kurias kritinės pastabas, e, yra patenkinti e, darbo sparta, taip pat siekimu užtikrinti geresnį finansų valdymą. Ir kalbant apie išorės veiksmų tarnybą, mūsų manimo, svarbu toliau dirbti tos pažangos pagrindu ir neleisti niekam tos e, pažangos e, sugriauti. Norėčiau pakalbėti apie keletą dalykų. Visų pirma, apie primtų sprendimų sudėtingumą. Paskui pateiksiu keletą praktinių pavyzdžių, kaip naujoji institucija, kokį nu, poveikį daro naujoji institucinė sąranga. Ir taip pat pristatysiu keletą naujausių tendencijų. Visų pirma, apie e, įdėktų potvarkių sprendimų sudėtingumą. Be abejo, nes e, e, išorės veiksmų tarnybos kūrimas atsiliepia komisijos bendrai struktūrai. Tai apėmė radikalius atsakomybės ryčių pokyčius. Ir komisija dabar. E, EIVT pagrindinių partnerių dabar yra EFCO, komisijos tarnybos uh, turi atsiskaityti as, F, uh, komisijos atsakinės pareigoms DEFCO EIVT atžvilgių at, rūpinasi ECO e, tarnyba bei prekybos sritimi. Taigi tai yra pagrindas. Ir gali būti, kad delegacijos vadovo teks įgyvendinti keturių skirtingų tarnybų užduotis vienu metu. Jeigu apžvelgsime pas, pasidalinimą atsakomybę tarp EIVT ir DEFCO, turime kalbėti apie, pavyzdžiui, programų tvirtinimas, toks klausimas progra finansų pro programavimas nėra labai aiškus. Pavyzdžiui, šių metų sausio 12, 13 buvo pasirašyti nauji sprendimai, pagal kurios reikėtų įvertinti abiems šalims, abiems pusėms tenkantį darbo krūvį. Delegacijos yra pusiau ambasados, o delegacijų vadovai tampa savos rušies ambasadoriais ir, ir tai susijęs su, su, didesniu, su svarbesniu politiniu vaidmeniu. Tai aišku reiškia, kad delegacijos vadovai tenka papildoma našta užtikrinant abi šias funkcijas. Kaip, žinote, kaip žinome, iki šiol buvo nelengva gyvendinti tuos du vaidmenis, kuomet politinis vaidmuo nebuvo toks taip akcentuojamas kaip dabar. Dar vienas svarbus aspektas, kokiu mastu darbuotojai yra politikai, politiniai darbuotojai ir e, už visomąją pagalbą atsakingi atstovai. E, situacija yra sudėtinga, ypač ten, kur, kur darbuotojų yra ypač mažai. Delegacijos vadovas šalia pagrindinių užduočių taip pat turi atlikti daug administracinių ir laiko reikalaujančių funkcijų. Pavyzdžiui, jis tampa e, svarbiausių įgaliojančių, įgaliojimus teikiančių pareigūnų ir EIVT vardu ir komisijos vardu. Taigi, kokia yra institucinės, nors institucinės sąrangos praktiniai poveikiai. E, Mes peržiūrėjome ne visus, bet tikrai nemažai dokumentų. Ir esame aplankę keletą delegacijų, kalbėjome su ten dirbančiais žmonėmis, ko, ką matėme praktikoje, kokios mūsų išvados. Praktikoje pastebėjome, kad delegacijų nariai išreiškė nepasitenkinimą dėl tos naujos institucinės sąrangos. Ir pirmininkė, norėčiau patikti keletą pavyzdžių. Cituosiu žinomus, visiems žinomus dokumentus. Visų pirma, praėjusiu metu lapkričio mėnesį vieno iš direktorių patiktas atsakymas dėl išorės paramos valdymo ataskaitų. Kalbant apie DEFCO personalą, mes apgalėstavome, kad nebuvo galimybės e, susitarti dėl, darbi, dėl darbo santykių tarp komisijos tarnybos ir IVT. Tame rašte taip pat akcentuojama, kad darbuotojai turi, e, turėtų e, daugiau dėmesio e, skirti, skirti savo tiesioginiams užduotims, nežiūrinti tai, kad iš jų reikalaujama daugiau lankstumo. Praėjusiu metu vidurio raštas. EIVT kaip atskiros struktūros kūrimas suskaldo komisijos finansuo, komisijos finansuojamų projektų valdymą. EIVT darbuotojai turėtų visapusiškai dalyvauti delegacijos praktinėje veikloje. E, kai, kai delegacijos yra nedidelės, tai yra labai sunku. Trečias pavyzdys - EIVT kūrimas delegacijų personalą priskiriant ir EEVT ir komisijai turi rimtų pasiekmių Europos vystimosi fondo programų įgyvendinimui. Taip pat tame pranešime sako tam, kad e, vystomojo, vystomosios pagalbos teikimas nenutrūktų regioninėse delegacijose. E, operatyviniai darbuotojai tikrina dokumentus automatiškai ir neturi galimybės uh, E, patikrinti konkrečios situacijos, pažiūrėti, kaip viskas atrodo vietoje. Nors visi šie faktai buvo e, perduoti praėjusiu metu kovo mėnesį EIVT, mes iki rugsėjo mėnesio nesulaukėme jokio atsakymo. Galbūt yra daug svarių priežasčių, kodėl atsakymo nesulaukėme, tačiau Taip yra. Žinau, kad viršijau pasisakymui, mano pasisakymui skirtą laiką. Aš nepristatinėsiu pastarųjų tendencijų. Aš viską e, pristačiau savo e, pranešimą raštu ir tą pranešimą raštu aš jums perdaviau. Ačiū už Jūsų informacijas. Dabar ponas. Kokelerė. Ačiū pirminkė galimybę pasisakyti šiuose klausimuose, norėčiau apžvelgti nedidelį tyrimą, kurį padarė Europos parlamento užsakymu. E, taip pat remsiuosi šiek tiek darbais, kuriuos atliko įvairius mano kolegos universitetus Afrikoje ir Europoje. E, turiu parengę skaidrių, tačiau, ko gero, ekranas yra per mažas, jūs negalėsite viso to stebėti. Taigi, noriu pasakyti, kad pirmiausia mes kalbame apie išorinių santykių reikšmingumą. Ką reiškia tas savoka external relevance, išorinis svarbumas? Mes kalbame apie poreikį prioritizuoti savo strategijas, aiškiau jas išdėstyti. Mano pagrindinis būkštojimas yra tas, kad dažnai e, tiek išorės tarnyba, tiek ir Europos parlamentas ar kitos institucijos pamiršta, kad pagrindinis uždavinys e, iššūkis yra tai, jog kitos pasaulio dalis nebemato ES kaip tokios reikšmingos ir takingos partnerės. E, jau kokį dešimtmetį ar daugiau e, Europos įtaka, Europos pajėgumai yra kvestionuojami ir mes galime stengtis kiek norim, kurti puikiausias strategijas, jeigu kitos pasaulio dalis nebemato Europos kaip tokios jėgingos žaidėjos. E, visą tai nepasteisins. E, taip pat kartais e, sudaro įspūdis, kad e, kai kurie žmonės nesupranta, e, kokias realijas atneša šitas, šitą pasikeitusią situaciją. E, pirmas skaidrė galbūt sunku žvelgti, bet e, manome, kad e, dabar vis tik tai dėmesys nukrypo pirmiausiai į Kiniją, Europą šiam kontekste tikrai atrodo nedėlė, na taip pat be abejo e, šiek tiek dar. E, E, didesnės įtakos įgauna kitos besivystančios šalis ir likęs pasaulis E, vertina tokias valstybės kaip Kinija, kaip kitos besivystančios šalis, tokias kaip Brazilija ar panašiai, e, kaip e, vis patikimesnius partnerius, vis įtakingesnius partnerius. Ir Europos vaidmo čia mažė. Kitoje skaidrėje vėlgi turbūt jūs matysite, tačiau matote, kad yra daug naujų darinių, daug naujų jėgos centrų, tokių kaip BRIC, tokių kaip IPSA ir taip toliau. Aš suprantu, kad visa šita schema galbūt aiškių išvadų iš karto nerodo, tačiau E, šiame kontekste bent jau aišku, kad įvairūs nauji tinklai e, prisideda prie politikos formavimo tose šalise. Ir mano patarimas tiek e, išorinių veiksmų tarnybai, tiek Europos parlamentui būtų šį kartą ne sutelkti viso dėmesio tik tai į konkrečias valstybės, bet labai svarbu, kad ES ir jos tarnybos galėtų e, stebėti ir sekti, kas vyksta visose šituose dariniuose, visose šituose tinkluose ir tarnybose. E, toliau iššūkis e, susijęs su žmonėmis. Mes žinome, kad e, žmonės e, be abejo vadina, labai svarbu vaidmenimus, džiugina revoliuciniai procesai kuriuose valstybėse, tačiau aš būkštauju vėlgi dėl to, kad ES nebe gali pateikti atsakymų tinkamo, atsa, tinkamo atsako šių e, žmonių reikmėms. Ir žmonės kelia naujus reikalavimus. Ir vėlgi, realiai yra ta, kad e, daugelį pasaulio dalių, pavyzdžiui, toje pačioje Afrikoje, nes mums teko su Afrika daug bendradarbiauti, e, mato, jog, tarkim, Kinija gali daug realiau jiem padėti, yra daug įtakingesnė veikė, taip pat kai kuriuose Šiaurės Afrikos, pavyzdžiui, valstybėse islamistiniai judėjimai uh, E, kurie dažnai taip pat yra palaikomi Persijos įlankos regiono valstybių, Saudo Arabijos ir kitų, e, gali daug realiau įtakoti jų gyvenimą. E, ką visą tai reiškia? Mes neturime tik tai orientuotis į savo turimus europinius instrumentus tas instrumentus, kuris per pastaros keltą metų parengė parlamentas, išorinių veiksmų tarnyba ar kitos institucijos. Be abejo, procesas buvo pažangus, tačiau reikėtų daugiau orientuotis į tas išorinės valstybės, ko jos tikės iš ES, e, kaip Europa galėtų pasirodyti joms svarbi. Ir sakyčiau, kad čia Europos komisijos delegacijos bei kitos tarnybos turėtų vėlgi pamėginti na, savoškai sužymėti žemėlapyje, kur kokiuose regionuose, e, kokie yra lūkesčiai, kas ką laiko svarbiu. Ne tai, kas mums atrodo svarbu, bet e, būtent kokie lūkesčiai ten iš tų žmonių. E, E, nes Aš manau, kad e, tik tai tuo atveju, jeigu mes atrodysime svarbus, jeigu mūsų įtaka bus didelė, galėsime tada kelti savo vertybės, kalbėti apie žmogaus teisės ar panašiai. E, labai svarbu yra e, nustatyti aiškius prioritetus ir parodyti aiškius rezultatus. Pavyzdžiui, vėlgi iš pokalbių su afrikiečiais aš supratau, kad e, kinus jie iš tikrųjų vertina už tai, kad jų veikla duoda labai matomų, labai apčiopimų rezultatų. Mums reikia daugiau ekspertų ne, e, tarkim, e, Europos ir arabų šalių santykio klausimais, bet būtent pačių arabų e, situacijos analitikų išorinių veiksmų tarnyba turėtų daug daugiau e, pasitelkti savo darbę įvairiausių ekspertų iš e, universitetų, iš akademinių sluoksnių. E, kartais iš tikrųjų yra absurdiška, kada matome, kad e, štai, sakykime, darbuotoja, kuri kal, laisvai kalbėjo kiniškai per sutikimą bežinė, dabar dirba e, su arabų šalimis, dirba Tunise. E, toks neracionalus darbuotojų paskirstimas vėlgi yra, matyt, ne, neprimtinas, nedovanantinas ir politiką reikėtų keisti. Taigi, bendras bendrimas būtų, kad reikia orientuotis pirmiausiai į ne į Europos poziciją, bet į tų šalių poziciją. Taip, dabar klausimai. Atsiprašau, sako pirmininkas, pirmenybę teikiame damoms. Gracias, señor presidente. Eh, yo creo que con independencia de las cuestiones personales que han venido a afectar. Ačiū pirmininkė. Be asmeninių dalykų, kurie susijęs su aukštos įsigaliotinės darbu, mes taip pat turėtumėm realiai išvelgti, kokie patys sustarė pasaulyje. Vėlgi grįžtame prie pradmenų. Kasgi atsitiko? ES dėl e, ES, e, tai dėl šorinių veiksmų tarnybos, e, pradėjo laikytis realistiškesnės pozicijos, pradėjo geriau dalyvauti tarptiniuose e, procesuose, tiek artimuose rytuose, tiek daugelį kitų pasaulio regionų, be abejo, problemos savaime nesispręs. Ir vis dėlto mes turėtumėm išlaikyti dar daugiau nuseklumą savo išorinės politikos uh, iniciatyvose. Leiskite jums priminti, kad es uh, e, yra savotiška hybridinė organizacija, jinai vaidina ir tarp e, vyriausybinį vaidmenį, ir savotiška komisijos dalis. vienas iš aspektų, kuris mums yra svarbus, yra ES atstovavimas, pavyzdžiui, saugumo taryboje, e, Junktinių tautų saugumo taryboje, taip pat kitose, e, kitose tarptinės organizacijos, tokiose kaip, pavyzdžiui, UNESCO. Taigi, es, darbą galima būtų vertinti pozityviai ir vis dėlto dar daug e, reikia ir nuveikti. Aš mančiau, pirmininkė, kad e, arabų pavasario įvykiai yra geras, pozityvus pavyzdys. Saugumo taryba e, be abejo priemė svarbias rezoliucijas, tokias kaip dėl neskaidimo zonos Libijoje ir panašiai, tačiau e, mes galime būti tik tai patenkinti tuo, kaip šuolinių veiksmų tarnyba čia sudalyvavo formuodama atinkamą politiką. E, išorinių veiksmų tarnyba e, be abejo turi būti visų pirma ES politikos instrumentas, neturi tarnauti atskirų valstybių narių užsienio politikos interesams. Ir čia vėlgi turėtumėm turbūt pakankamai e, pagrindo pasidžiaugti tuo, ką pavyko pasiekti aukštai galiotinį. Na, galbūt yra viena nedėlė šimtis, kurią vertėtų paminėti. Tai yra informacija, kuri, kurią aukštoji galiotinė E, pateikė Europos parlamentui po užsienio reikalų ministrų tarybos sutikimo. Aš manau, kad čia situaciją būtų galima gerinti. E, taip, pirmininkanti valstybė prastai mus irgi informuoja, tačiau aš manau, kad e, iš aukštos įgaliotinės mes irgi turėtumėm daugiau iškirsti apie užsienio reikalų ministrų tarybos e, darbą. E, yra tam tikras įdirbis, bet reikėtų dar daug nuveikti. Ypatingai geriau reikėtų taip pat koordinuoti e, išorinių e, veiksmų tarnybos e, sąveiką su valstybėmis narėmis. Mes norėtum, kad jinai būtų proaktyvi, nereaguotų ne vien tik tai pasyviai į pasaulinius įvykius. Taigi mes tikimės, kad ir toliau šitas bendradarbiavimas vystysis ir e, drauge visi be abejo sieksime, kad išorinių reikalų tarnybos darbas dar labiau patobulėtų. E, ačiū pirmininkė. Mano frakcija taip pat pozityviai vertina darbą, kurį pirmaisiais metais nuveikė išorinių e, galų e, tarnybą. Ir e, būtent iš tokių konstruktyvių pozicijų mes ir mėginame nurodyti tos elementus, kuriuos dar reikia tobulinti, kas yra visiškai suprantama. Na, nieko stebėtino, kad um, trūkumų dar pasitaiko, kadangi pati tarnyba buvo įsteigta tuo metu, kada pasaulyje visur kaip grybai dygo įvairios krizės ir, ir um, viena vertus jų buvo natūralus atsakas, kita vertus be abejo jos darbas nuo to netapo lengvesnis. Tas konstruktyvus požiūris, kuriuo mes vadovavomės e, šiame darbe, e, mūsų atstovas Roberto Galtieri, kuris dalyvavo Madrido e, susitarime, e, dabar negalėjo e, prisijungti ir pasakyti. Aš negaliu visapusiškai, pilnavertiškai kalbėti už jį, bet vis tik tai galiu pasakyti, kad būtent iš konstruktyvių pozicijų mes nurodome tas problemas, tos trūkumus, kuriuos dar galima būtų išrušiuoti ir išspręsti. Kadangi mes išorinių veiksmų tarnyba iš tikrųjų suteikėme labai plačią kompetenciją ir mes norime, kad šita tarnyba taip pat vadovausiu konstruktyviu e, strateginiu požiūriu, strateginė vizija, apie ką kalbėjo ambasadorius. Nes be abejo mes e, galbūt negalime visko sukontroliuoti, bet turi būti nustatyti tam tikri strateginiai prioritetai. Ir šio požiūriu mes matome, kad problemos, trūkumai pirmiausiai yra susijęs su santykiais su komisija. E, galėčiau paminėti keltą pavyzdžių, bet specialiai galbūt jų nevartinsiu. Tiesiog e, galima būtų pasakyti, kad pavyzdžiui komisija dėlse įgyventi tai, dėl ko buvo sutarta uh, Madride, kada tam tikrai galėjome turėjo būti perduoti uh, dėl, dėl uh, stabilumo instrumento gyvenimo. Uh, E, taip pat e, tam tikras e, funkcijų pasiskirstimas irgi dar yra nelabai tobulas. Tai yra generalių sekretoriaus ir kitų pareigūnų pareigų pasiskirstimas neleidžia prisiderinti prie horizontalių geografinio tipo funkcijų paskirstimo. Ir mm, reaguojant į krizės, be abejo, visą tai turi neigiamą poveikį per visą um, E, hierarchinę atsakomybės struktūrą. E, e, bendros, bendrosios saugumo ir gynybos politikos principai šiuo atveju lieka tarsi šešėlėje, nelabai akcentuojami. Tuo tarpu jos galim būti išnaudoti daug stipriau Ir kartais mes tiesiog nematome tokio lygio lyderystės, kurios tikėtumėmės iš e, išorinių veiksmų tarnybos ir e, aukštosios įgaliotinės. Nors mes patys e, kaip ir pritarėme tokiems įgaliojimams, mes manome, kad reikia kartais pastumėti į priekį valstybės narės, to tikrai reikia nes kai kurie veiksmai, kai kurie išoriniai veiksmai nebūtinai atitinka vienos ar kitos valstybės narės interesus, bet jie atitinka bendro europinius interesus. Kaip teisingai buvo pastebėta, pono Kirkleirė. Dar vienas elementas yra vėlgi, e, kaip rasti tą tinkamą pusiausvyrą tarp Europos pareigūnų ir valstybių narių pareigūnų. E, Be abejo, e, jau buvo minėta, kad neturėtumėm to paversti kažkokią tai konkurenciją tarp valstybių narių arba valstybių narių ir Europos e, mechanizmo. Aš manau, kad pagrindė mes turėtumėm orientuotis būtent į vertybės, į rezultatus. Ir e, vėlgi, taip pat demokratinės atskaitomybės klausimas, nors daug kas e, iš tikrųjų pagerėjo, Europos parlamentas negali to nevertinti, pavyzdžiui, ta sąveika su tarnyba, santykiai su tarnyba gerokai pagerėjo. Tačiau šis rytyje kai kurios dalykus būtų dar galima tobulinti, ypatingai, kai kalbame apie e, strateginį dialogą. Aš manau, kad e, mes turėsime galimybę toliau tobulinti visą šitą sąveikos mechanizmą. dalis. Um, e, pirminkė, aš noriu pasakyti, kad tikrai labai vertinu, jog įvyko šitie klausimai, kada sukako pirmosios metinės e, EIVT veiklos. E, daugelis mano kolegų užsakė nemažai gerų minčių ir aš dėl to nekartosiu, aš kalbėsiu trumpai. E, pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad baronė Nešton atvyko pas mus ir jinai pažadėjo e, sukurti tarnybą iki metų pabaigos. Tuo metu daug kas buvo skeptiškai nusteikęs, tačiau jai pavyko tai padaryti iš tikrųjų. E, metų pabaigoje arba pirmomis e, kitų metų dienomis e, tarnyba, jeigu nedirbo pilnu pajėgumu, tai bent jau buvo sukurta ir pradėjo savo darbą. Tai iš tikrųjų didžiulis pasiekimas. Toliau įvairių įvykių sekoje mūsų laikysena, e, mūsų pozicija, mūsų veiksmai e, iš tikrųjų e, buvo puikus. Pamečiau truputėlį mintį, sako kalbėtoja. Na, vis dėlto tarnyba tikrai puikiai veikia per visus tos įvykius. Na ir kad ir kaip mes norėtumėm, jog tarnyba skirstytų prioritetus e, geografinių požiūrių ar pagal tam tikras politikos rytis, mes visada turime taip pat suvokti, kad pasaulis e, taip pat nestoja vietoje, jisai juda, jisai keičiasi ir įtakoja mūsų planus. Na ir be abejo, mūsų parlamentas tikisi, kad e, aukštoji galiotinė pradės veikti dar aktyviau. E, norėtų, kad jos balsas būtų dar iškiau girdimas. Kartais ne visą tai galima e, taip paprastai realizuoti. E, ir aš manau, kad mūsų jeigu jau grįžtume prie prioritetų, aš manau, kad mes daugiausiai dėmesio vis dėlto turėtumėm um, skirti būtent artimiausiams kaimynams, nes tai yra, na, tarsi mūsų kiemas ir čia iš tikrųjų mums tenka didžiulį atsakomybę. Uh, Ir dar norėčiau grįžti prie tos minties, kuriai sakė anksčiau kalbė, vienas iš anksčiau kalbėsiu. Mane asmeniškai iš tikrųjų šokiruotų, jeigu baronė nešton atimiausia ateityje būtų padariusi. Būtų pasielgusi panašiai kaip Kinijos valdžios atstovai on behalf of, of my group, I would like to start my intervention saying that, I mean, at the beginning. Ačiū pirmininkė, aš savo ruoštų turiu pasakyti, kad pradžioje visi žinojo, kad EIVT bus tikrai sudėtingas uždavinys nepriklausomai nuo to, kas jo imsis. Uh, Taigi, kalbant e, apie tą sąrangą, daug kas priklauso ir nuo Lisabonos e, sutarties, todėl kad tai nėra pilna užsienio reikalų atsakomybė, nėra pilna saugumo e, atsakomybė. Ir aš savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes jaučiame, kad tie trūkumai egzistuoja, bet vis dėlto reikia pasakyti, kad jūs pasiekėte labai daug. Daug kas kalbėjo apie tai, kad tai yra šešta pagal dydį tarnyba. Kai kurios delegacijos E, pabrėžė, kad valstybės narės pasitikė delegacijomis ir trečiosios e, šalis taip pat, galbūt ne visur, tačiau iš esmės tas pasitikėjimas yra didelis. E, ir delegacijos vertinamos kaip visos ES, o ne konkrečios šalies e, atstovės. Tiesa, esama skirtingo požiūrio ir tas skirtingas sąrangas, kaip įsivaizduoja tą tarnybą komisija, taryba, yra tikrai sudėtinga suderinti. Kaip vyksta bendradarbiavimas tarp delegacijų ir valstybių narių ambasadų? Aš girdėjau, kad veikia nauja sistema, tokia kaip e, etinės turtas. Gal galėtumėte pristatyti, kaip ji veikia ir ko pasiekėte? Dar vienas dalykas, aš manau, kad reikėtų daryti didesnį spaudimą EIVT, kad ji perimtų lyderės vaidmenį formuodama ES užsienio politiką. E, taip pat delegacijose taip pat reikėtų perimti tą vadovaujamą į e, vaidmenį, formuojant politiką kartu su valstybėmis narėmis e, tam tikrais atvejais, kai nesutarėme, pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų reikalų, tada vis dėlto delegacija vis tiek turėtų brautis į priekį. Galbūt tai nėra lengva, tačiau aš tikies, tikiuosi tos lyderystės iš delegacijų. Ir dar vienas dalykas, kuris yra svarbus, manau, kad EIVT turėtų dėti daugiau veiksmų gindama moterų teisės manau, kad padaryta ne, nepakankamai. Ir Franciska Brandner e, kalbėjo apie krizių valdymą. Pone Vimo, jūs kalbėjote apie E, veiksmus, tačiau kada jūs tikitės, kad tas laivas grįš į tą uostą ir kaip e, pagaliau atrodys galutinė sąranga e, šios tarnybos? Gal galėtumėte pateikti savo mintis, gal yra kažkoks holistinis požiūris, kaip turėtų atrodyti krizių valdymas ir prevencija. Galbūt numatoma galimybę didesnį svorį skirti civiliniam e, aspektui, nes tiek bendroji užsienio reikalų e, politika, tiek saugumo ir gynybos politika turi karinį aspektą. Galbūt reikėtų vis dėlto sustiprinti tą civilinį aspektą šiuose politikos rytise. Jūs kalbėjote apie EIVT ir DEFCO. Žinau, kad čia aiškumo stinga, e, kieno kokios funkcijos. Uh, Aš e, girdėjau, kad nevyriausybinė plėtros organizacija teigia, kad e, stinga jai dėmesio vystimosi klausimams. Gal galėtumėte pakomentuoti, ar šią sritį galima ateityje patobulinti? Ačiū, ponia pirmininkė. Praėjus vieneriems metams e, mūsų e, frakcija galbūt kritiškai vertina, tačiau žiūri tikrosios nėra. E, kai, kuriais, kai kuriuose srityse pasiekta pažangos, pavyzdžiui, Irano klausimu. Europos Sąjunga dabar e, daugiau dėmesio skiria euro gelbėjimui ir atsisakoma arba ne, nekreipiama, e, nepakankamai dėmesio skiriama užsienio reikalų tarnyba. Todėl tikrai e, keista ir, kad EIVT tarsi nuėjo į antraplanį vaidmenį. mane nustebino pono Vimon ir Davido e, Osalivano pranešimas. E, jie e, kalbėjo apie istorinį kuriamą tinklą, kuris užseima prekybos ir pagalbos teikimo klausimais, tačiau neužtikrina saugumo. Manau, kad reikia peržiūrėti išteklių paskirstimą. Aš puikiai suprantu, kad Kinijos Barbadoso mieste reikalinga didelė delegacija, bet vargu ar tokios delegacijos reikia Panamoje. Manau, kad reikėtų atlikti griežtus auditus, kurių metu būtų pat užtikrinta, e, kaip valstybės narės mažina savo e, dvišalėms misijoms skirtus išteklius. Manau, kad jei būtų galima įrodyti, kaip vyksta išteklių paskirstimas, galėtume daug sutaupyti. Mano e, frakcija mano, kad reikėtų dar papildomas funkcijas suteikti šiai tarnybai. Ar nebūtų protinga, kad e, ambasadoriai perimtų pirmininkavimą trečiosiose šalyse delegacijoms e, ir atsisakyti rotuojančio pirmininkavimo? Kandidatai į ambasadorius e, tikrai pasižymi puikiomis savybėmis, jie dalyvavo ir parlamentinėje veikloje ir pagaliau uh, mes esame informuojami apie AIVT e, veiklą, to niekada anksčiau nevyko. Ir dar vienas dalykas, e, lankantis trečiosiose šalyse, e, kartais ambasadoriai tiesiog yra tarsi neegzistuojantis. Manau, ta jų politika skirtingose šalyse turėtų būti nuoseklesnė. Reikėtų užtikrinti biudžeto neutralumą. Tiesa, teigiamai nustebino mane kai kurios sritys. Pone Lunaček, aš pasisakyčiau už e, aktyvą. už reaguojamą, o ne proaktyvų į e, ponios e, vyriausiosios įgaliotinės vaidmenį. Norėčiau pasiūlyti e, dabar išklausyti atsakymus, o tada surenkti antrąjį klausimų raundą. Pirmiausia žodis komisijos nariui. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad Pirmieji klausimai aiškiai parodė, kad yra pasiektas svarbios pažangos. Aš visiškai pritariu Davidui, e, kad ta užduotis buvo, nebuvo paprasta e, nei EIVT, nei komisijai. Manau, kad šiuo metu visi esame e, pasirengę įvertinti situaciją ir sustiprinti EIVT iš komisijos pusės, o EVT gali sustiprinti komisiją. Reikia skirti daugiau dėmesio šiams institucijoms, glaudinti bendradarbiavimą ir tas išorės matmuo yra labai svarbus ir ES vidaus politikoje. Mūsų partneriai akilai stebi mūsų e, aplinkos apsaugos, inovacijų, prekybos, energetikos e, politiką mūsų partneriai aiškiai prašo bendradarbiauti ir užimti ES lyderės vaidmenį. Aš e, galbūt ne visiškai pritariu pono e, profesoriaus Koikeleire e, pranešimui. Jis kalbėjo iš akademinės perspektyvos, tačiau praktikoje ES ekonomika yra keletą kartų didesnė nei visų brik šalių kartu sudėjus. Ir mes esame um, svarbiausia prekybos partnerė bet kuriai valstybei šioje plate, planetoje. Esame didžiausi eksportuotojai, didžiausi inovacijų dėgėjai, didžiausi um, investicijų pritraukėjai. Uh, G8 didžiojo 20 formate e, mes stebime, kad e, tas e, daugelypis Dohos darybų raundų formatas galbūt kartais nejuda į priekį. Ir mes dalyvaujame labai intensyviuose prekybos darybose. Mes bandome rasti išeitį, kaip užtikrinti pakankamą darbuotojų skaičių, e, kad jie galėtų dalyvauti šiose darybose. Kalbant apie Kiniją ir ES ir jų veiklą Afrikoje, manau, kad galime didžiuotis tuo, kas vyksta, todėl kad mes projektuojame savo vertybės, o mūsų vertybės paremtos pagarba žmogaus teisėms, mes ten esame e, siekdami ilgalaikės perspektyvos, tvarumo, e, stiprių vyriausybių, geros valdysenos principų. Taip pat mes turime gerbti ir savo biudžetinę atskaitomybę, todėl kad tai yra svarbu ES mokesčių mokėtojams ir šiam parlamentui. Aišku, yra ir silpnų vietų, tačiau turime akcentuoti savo stipresias vietas, todėl kad mes kuriame savo vertybės. Mane sužavėjo grafinis dizainas, kuris čia buvo pateiktas, tačiau jei atvirai e, keliaudamas e, užsienyje, stebėdamas e, skirtingus aukščiausio lygio susitikimus, vertindamas, kaip skirtingos grupės renkėsi, tikrai galiu pasakyti, kad negalima visko lyginti su ES. Todėl, kad skirtingi formatai kartais remiasi visai kitais pagrindais nei mūsų. Pone Vimo. Pone pirmininkė, bandysiu atsakyti į kai kuriuos klausimus, o kitus e, paliksiu Deividui. Aš atsakysiu į paprasčiausius. Dėl svarbos, e, reaguodamas į komisijos taip pat e, žodžius, aš visiškai pritariu komisijos nariui. Aišku, mes visi sutarėme, kad yra kylančios ekonomikos šalis, kurios yra svarbios, turime pripažinti, tai mes gyvename pasikeitusiame pasaulyje, kur um, tarptautinė bendruomenė vis keičiasi. Um, efektyviai yra sprendžiamos problemos, um, aišku, to šalys yra konkurencingos, tačiau turime uh, atsakyti į klausimą dėl ES svarbos. Mūsų svarba nesumažėjo. Aš e, pakvieščiau e, kalbėtoje apsilankyti pas mus, pažiūrėti, kiek pas mus kiekvieną dieną vyksta vizitų, kiek e, yra pinigų prašytojų ir su šia veikla yra tamprie susijusios ir bendros gairės. O tai, kas įvyko arabų pavasario metu, rodo, koks svarbus ES vaidmuo, o ta pridėtinė vertė priklauso nuo to, kokio įnašo imasi atskiros ES valstybės narės. Afrikos sąjunga, nepaisant tų karinių e, operacijų, nepaisant delsimo kai kurių šalių tame regione, taigi Europos sąjunga sugebėjo čia nutiesti tiltus, užmėgsti e, ryšius su skirtingomis regiono jėgomis ir tai buvo jie, jie, labai naudinga. Aš manau, kad turėtume kalbėti ne apie svorį, turime kalbėti apie naują vaidmenį, naują, naujas misijas, naują vaidmenį besikeičiant besikeičiančiame pasaulyje ir tai yra patys didžiausi iššūkiai. E, man, e, manau, kad nėra svarbiausias klausimas, ar mes esam svarbus ar ne. Ana Gomeš e, pateikė klausimą dėl pagreičio ir dalymosi. Aš manau, kad turėtume siekti didesnių tikslų, e, tačiau e, didžiausios problemos susijusios ne su valstybėmis narėmis. Jos suvoka, kad reikia sutelkti išteklius ir dalintis. Manau, kad tiesa yra ta, kad krizė mums padeda suvokti, kad mes turime sutelkti savo išteklius bendrai. Tačiau kalbėdami apie tą telkimą ir dalyjimąsi, turime turėti omenyje ir skirtingas pramonės šakas ir e, atsižvelgti į privatų sektorių, todėl kad jam reikalingos tam tikros garantijos, reikalingas pasitikėjimas, e, siekiant dalyvauti tam tikrose programuose. Aš manau, kad mes judame teisingą linkmę ir telkdami ir dalindamiesi mes einame tą pačią kryptimį, kurią eina ir JAF administracija. Manau, kad mes nesame juokingi dalyvaudamis tam tikrose programuose ir e, tai e, parodė ir, ar parodys ir būsimas NATO e, susitikimas Čikagoje. Uh, Dar vienas klausimas apie tą laivą siekiant jį patekti į uostą. Manau, kad jis juda. E, Manau, kad galima pasidžiaugti sėkmės istoriją. Dabar yra sukurta krizės platforma Sirijos konfliktui spręsti. Deja, tai nėra vien EIVT vaidmuo. E, kolegos iš e, generalinio ECHO direktorato, iš DEFCO, iš kitų komisijos tarnybų, kolegos iš tarybos taip pat dalyvauja toje misijoje komisijoje. Manau, kad e, sutelkę pajėgas mes galėsime dirbti vis e, geresnėje atmosferoje, siekdami gerų tikslų. Nes e, galbūt galų gale netiek svarbu, kokį uostą pasieksime. Manau, kad Jau pasiekėme pažangos, tiesa, galime pasiekti dar didesnės pažangos, tačiau reikia atsižvelgti um, ir a, į civilinį EIVT aspektą. Jūs esate visiškai uh, teisi. Um, Mes žinome, kokios operacijos yra mm, planuojamos, tačiau didžiausia problema, su kuria susidurėme, yra ta, kad vy, ir ją pabrėžė ir vyriausioji įgaliotinė. Tuo pačiu metu mes bandome e, derinti savo veiksmus su BSGP Kosove, Afganistane ar kitose valstybėse. Mes norime pradėti naujas misijas Tiksliau mes nenorime pradėti naujų misijų, nebūdami tikri, kad neturėsime tinkamo finansavimo. Todėl labai atsargiai turime veikti, siekdami išlaikyti pasitikėjimą savimi. E, kalbėdami apie NATO, apie Kosovo, mums nepavyko e, įgyvendinti tų įsipareigojimų, kuriuos prisėmėme e, policijos misijose. Jau dabar esame nuogastavimų dėl to. Ir jei norime, kad mus vertintų rimtai, turime dar daug ką nuveikti. Pagaliau apie vystimosi aspektą. Noriu priminti, ką e, pasakė vyriausiai įgaliotinė viešo, viešėdama Deve komitete. Ji kalbėjo apie tai, kad ne visada paprasta atlikti visas skirtingas užduotis ir funkcijas, kurias ji vykdo, nes ji yra ir e, pirmininko pavaduotoja, ir, užsienio, ir vyriausiai galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai. Rotuojančių ministrų, rotuojančio pirmininkavimo idėja turėtų būti gyvendinama. Tačiau nepamirškite, kad 2011 metais vyriausiojų įgaliotinė apsilankė daugiau nei 36 šalyse, dalyvavo daugiau nei 56 misijose ir tai yra realybė, su kuria um, mes šiandien susidurėme. Ir pagaliau ponas Salafranka pabrėžė, kad esama tam tikrų trūkumų, spragų užsienio reikalų taryboje. Čia vėlgi mes tengiamės e, dėti visas pastangas, siekdami, e, kad e, kaip nors atremtume tuos iššūkius, nes mūsų vyriausiai įgaliotinė negali būti vienu metu skirtingose vietose ir tuo pačiu turime užtikrinti ir politinės atskaitomybės galimybę. Tik tokiu būdu galėsime pasistumėti į priekį. Uh, Ačiū. Mm. Prašytume nekalbėti ilgiau nei penkias minutės. Ačiū pirmininkė, pono Gomeš sakė, kad ji ne, ne, nebuvo tikra, kad darbo pasilimas tarp manęs ir Piero pasiteisina. Na, šiandien galite tuo įsitikinti, kad pasiteisina. Atsakydamas į pono Viksteno komentarus, noriu pasakyti štai, ką mums kaip tarnybai teko prisimti visą atsakomybę audito rūmų atžvilgių ir patiems imtis savo organizacijos valdymo. Neturėjome savo sekretariato. Esu žinau, kad mes dar nesame tobuli, e, vyriausiai galiotiniai lankėsi auditorumuose, žinau, kad vizito rezultatai yra teigiami, kad, kad mes, ten, mes tengiamės savo finansus tvarkyti skaidriai. Norėčiau gauti jūsų pasisakymą raštu, ponė Pinkstenai. Pirmo, per pirmosius metus buvo įvairių nesusipratimo, aš to neneiksiu. Ja, ir trūko darbuotojų EIVT ir komisijoje ir galbūt ne visi viską teisingai sakė ir ne viskas buvo aišku tos organizacijos kūrimo pirminėme etape. Aš esu įsitikinęs, kad dabar viskas atrodo daug geriau. Mes parengėme gairias, ap, ap, įforminome darbinius, dar, darbinius santykius su komisija, bet tai yra dar toliau tobulinama, dėgiama. Bet esu tikras, kad situacija dabar yra daug aiškesnė nei kai pradėjome. Ir esame pasiruošę siekti aukščiausių, griežčiausių e, vadovavimo ir valdymo standartų e, įgyvendinimo e, ir sieksime, kad, komisijo, kad delegacijos savo darbę tuos standartus užtikrintų. E, Dėl darbuotojų samdymo naujos struktūros vienas iš privalumo yra tai, kad mes e, naudojamės valstybių narių diplomatais, taip kaupiame, kūrėme naują ekspertų pat, pat, žinių patyrimo šaltinį. Ir iš tikrųjų, jūs sakėte, kad žmonės, kalbantis kiniškai, dirba Tunise bet mums reikia žmonių, kurie ne tik tai žinot vieną ar kitą kalbą, bet ir turėtų kažkokių politinių pasiūlymų, politinių idėjų. Ir jiems tenka išmokti, įgyti naujų įgūdžių, išmokti naujų kalbų. E, reikia turėti vairiausių įgūdžių ir mes turime galimybę samdyti diplomatus iš valstybių narių. Ir renkamės žmonės, kurie gali kažką pasiūlyti. Uh, E, Pone Lunačiak kalbėjo apie lyčių lygybės aspektą integravimą, KF Ešens tada tai primena. Ir na, tas tvenkinys, kuriame žvejojame, kuriame renkamės, ieškame savo e, darbuotojų kandidatų, yra valstybių narių darbuotojai. Darbedarbiavimas tarp ambasadų ir delegacijų ir kiti klausimai. Žinau, kad egzistuoja puikus trumpinys ESIT. Nežinau, kaip jis šifruojasi, bet tai apibūtina informacinės sistemos duomenų bazė, kur yra prieinama saugiai informacija visų valstybių narių ir taip užtikriname bendarbiavimą tarp delegacijų ir valstybių narių ambasadų. Mes patirėme kai kurių techninių sunkumų, kaip visada su IT projektais. Vakar apie tai kalbėjome ir nebejoju, kad mums pavyks užtikrinti galesnį informacijos klaidą valstybėse narėse. Ar mums nerūpi vistomoji politika išorės veiksmų tarnybė? Man atrodo, kad mums rūpi. Mes paveldėjome nemažai jau dirbančių uh, žmonių, kurie prieš tai dirbo vystimosi generalinėme direktorė ir, ir, ir puikiai susipažinę su šią sritimi ir jie, mes sėkmingai nedavome su komisijos nariu Piebalksu. Žinau, pirmininkai, kad viršiau pasisakymų skirtą laiką, todėl tuo baigsiu. short response on some of the questions. Um, on the relevance, it's clear the European Union is... Trumpai pabandysiu atsakyti užduotus klausimus. Uh, Europos Sąjunga yra daug labiau matoma ir daug aktyvesnė vystomojo e, pagalbos politikoje, o ne užsienio, e, reik... ne išorės santykio politikoje. Ta man sako kolegos dirbantis Azijoje. Dėl kylančios ekonomikos valstybių. Kolegos iš Azijos teigia, kad e, aukščiausio ligmens pareigūnų susitikimai yra reti, bet daugiau bendrauja sektoriniai pareigūnai iš vairių ministerijų ir jie bando derinti savo pol, vykdomą politiką ir jų vertinimais. Jie pasigenda ne kažkokių oficialių išvadų, bet jie tiesiog siekia poli, poveikio politikai. Uh, aktualumas. Aš kalbėjau apie aktualumą turėdama ne Europos Sąjungą, bet pasirinktą Europos modelį ir Europos valstybės kaip tokias. Ir e, žinome, arabų pavasario valstybėse po rinkimų e, iškilo islamistinės partijos. Tai buvo gana netikėta apie vertybės turime didžiuotis tuo, kad eksportuojame vertybės. Vis dažniau kolegos iš pietinių universitetų ir iš pietričių diploma, iš, diplomatai iš pietričių valstybių teigia, kad jie tai, ką, ko jie sulaukia. Jie kalba apie tai, kad pagalba suteikta, pavyzdžiui, Kongė leido tų valstybių, tos šalies gyventojams pirmą kartą naudotis švariu vandeniu ir elektrą. Ir žmonėms reikia parodyti, jie turi pajusti, kad ES gali pakeisti jų gyvenimus ir būtent to jiems, to reikėtų siekti ateityje. Ačiū pirmininkė. Norėčiau, kaip ponas Sausalivanas minėjo, vyriausiai galiotinė lankėsi Luksemburgo audito rūmose ir įvyko labai atviras ir įdomu, įdomus pasikeitimas nuomonėmis, diskusija. Galiu informuoti komiteto narius, kad labai tikėtina, kad mes atliksime išorės veiksmų tarnybos auditą. Tačiau kada, jeigu ar, ar iki šio dabar vykstančio proceso pabaigos 2013 numatoma EIVT veiklos peržiūra. Todėl reikia labai viską tiksliai suplanuoti, nes man atrodo, kad geriausia tai būtų auditą atlikti po peržiūros po to, kai peržiūra įvyks ir ponė Ešten prašo, kad auditas įvyktų prieš jai baigiant darbą savo postę. Bet kokiu atveju siūlyčiau, siūlysiu audito rūmų nariams surenkti auditą iki pon, prieš ponios, ke, ke, prieš ponios Ešton mandato pabaigą. Labai ačiū. Devyni e, nariai norėtų paklausti. Mm, manau, kad turėtumėte kalbėti neilgiau nei pusantros minutės, nes priešingo atveju nespėsime. Pirmiausia, e, ponia Greslė ir kadangi ji yra e, skaičių meistrė, tai tikiuosi, kad ji sutilps į pusantros minutės. Pane pirmininkė, kaip kukli biudžeto kontrolierė visai nenoriu kištis į išorės reikalų politiką, e, tačiau 33-35 vyriausiosios įgaliotinės ataskaitos punkte yra kalbama apie tai, kad e, personalo išlaidos kartais yra didesnės nei kitos. E, pavyzdžiui, JAV atostogauja e, e, trumpiau nei Jungtinė karalystė. Aš manau, kad galime pasigilinti ir pamatyti, kad iš esmės e, mes 59 laisvas dienas per metus turime. Aš norėčiau paprašyti kad e, nepriklausomai nuo to, kad e, mes e, turime kartais nuveikti ir kitų darbą, tačiau kalbant apie darbuotojų reglamentą, reikėtų patikslinti šį punktą ir turime atsakyti savo į klausimą, ar ir toliau eisime tą kryptimį. Turime pri, pripažinti visas taisyklės, kad šis struktūrinis punktas būtų išspręstas. Čia pajokavau. Panašu, kad EIVT yra tokio dydžio kaip visa Vokietija. Nu, tikrai ne, ne, nežinojau, kad jūs čia tokius skaičius pateiksit. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu suomiškai, atstovauju nedėliai šaliai, bet pirmiausia noriu pasakyti, kad vėlgi pirmiausiai turime pagrindo būti patenkinti ir laimingi. E, visas pranešimas buvo be abejo labai informatyvus mums, bet būtų buvę dar geriau, jeigu EIVT būtų įvertinta iš šalies, kaip profesorius ką tai padarė. Man e, kyla mičių, kodėl vis dėlto išorinių veiksmų tarnyba taip stipriai kritikuojama. Pavyzdžiui, paskutinėme e, neoficialiame užsienio reikalų ministrų sutikime e, Kopenhagoje užsienio reikalų ministrai, bent jau pagal e, jų Observer straipsnį, e, kritikavo e, šios tarnybos veiklą ir teigia, kad ES valstybės narės dabar dar labiau suskaidžiusios užsienio politikoje negu iki Lisabono starties. Visą šią kritiką reikia uh, primti rimtai, nes kitaip sudaro įspūdis, kad iš tikrųjų Paryžius, Berlinas, Londonas visai nesuinteresuoti, kad išorinių veiksmų tarnyba būtų e, e, stipri, įtakinga, o pati tarnyba vengia rimtesnio bendravimo su mažesniosiamis valstybėmis neįvertina jų vaidmens, nors jos turėtų būti natūralios sąjungininkės. Aš manau, kad išorinių veiksmų tarnybai reikėtų kaip tik tai įsiklausyti į mažųjų valstybių poziciją, nes čia jinai rastų natūralių sąjungininkų. Taigi mano klausimas būtų, kodėl iš tikrųjų toks didelis atotrukis tarp jūsų išsakyto pasitenkinimo šios tarnybos veikla ir tos gausios kritikos, kuri pilas iš visų pusių. Labai ačiū. Aš dirbau dešimt metų o, Vokietijos užsienio reikalų ministerijoje ir tos atostogos buvo civilizuotos. Nuostabu, kad šiandien e, komisija e, atsakinėja į klausimus. Norėtume, kad į klausimus atsakinėtų EIVT. E, antras dalykas e, - EIVT sąranga. Manome, kad reikėtų politikos valdybos ir bendros valdybos. Būtų įdomu sužinoti, kiek dažnai susitikinėja valdantys pareigūnai tarnyboje. Ir trečias klausimas ponui O'Sullivan. Um, generalinis vykdomasis, tiksliau, vyriausiasis pareigūnas buvo pareigūnas, kurio mes norėjome, Europos parlamentas norėjo, tačiau neaišku, kodėl jis turėtų atlikti dar ir geografinės funkcijas, nes Chief Operating Officer, tas vyriausiasis pareigūnas, buvo skirtas tik e, tarnybos kūrimo laikotarpiui. E, kitas neaiškus dalykas, e, kodėl e, kartais tam tikri veiksmai neprasilenkia su ambasadomis. E, manau, kad ambasadoriai turėtų būti informuoti, kas vyksta. E, dar kitas dalykas, kodėl dabar vyriausioji įgaliotinė negali būti keliose vietose vienu metu. Reikalingi pavaduotojai, nes priešingo atveju tos užduoties EIVT niekada neįveikia. Tai, kad komisiją pakvietėme, tai, tai buvo ir frakcijų sprendimas, o antras um, Jūs kalbate, kad e, kartais pranešimai yra perdodami e, iš vienos institucijos į kitą, tai štai kodėl ir reikėjo tos komisijos. Ačiū, Benutė, aš palaikau bendrą užsienio politiką ir e, man malonu išgirsti, kad užsienio politika tapo nuseklesnė ir galbūt realistiškesnė. Be abejo, reikia tam tikro strateginio vadovavimo, geresnio veiksmų koordinavimo. Manau, kad su laiku tos problemas irgi bus įspręstos. Dabar norėčiau pratesti ponios Jekonserių užduotą klausimą. Dėl valstybių susiskaidimo įsigalios Lisabono sutarčiai. Ir taip pat e, mažųjų valstybių įtakos e, formuojant ES užsienio politiką. Aš manau, kad čia, čia kalbame ne tik apie personalą. Čia Reikėtų kalbėti taip pat ir apie e, rotacinį pirmininkavimo mechanizmą ir mažų valstybių motivaciją e, kartais e, pristatyti vieną ar kitą poziciją. Galbūt būtent dėl tokio mechanizmo kai kurios mažos valstybės savotiškai tampa pasyvios, nusišalina nuo politikos ir didžios valstybės tada ima formuoti pagrindinę politinę liniją. Komisijos atstovas savo pastabuose pasakė e, apie tai, kad e, pasiektas ženkli pažanga. Tačiau aš sakyčiau, kad e, dabar iš tikrųjų pažanga pasiekta tik tai leidžiant pinigus. Ir visą tai iliustruojama pranešimo 16 puslapyje. Kalbame apie didžiulį struktūrinį deficitą, kas reiškia, kad dar daugiau lėšų reikės supilti. Buvo anksčiau užsiminta apie Libiją ir aš turiu pasakyti štai ką. Yra 27 valstybės narės ES, šešios Europos valstybės dalyvavo koalicijoje prieš Kadafio režimą. Tik tai keturios iš tų šešių valstybių iš tikrųjų yra e, ES valstybės narės. Taigi reikėtų aiškiai pabrėžti tai, kad ES neturi bendros užsienio politikos svarbiausias klausimas. Ir kadangi to nėra, tai galim sakyti, kad visa išorės e, veiksmų tarnyba e, grindžiama didžiuliu išpūstų mitu. Galima būtų pasakyti, kad nėra ir europinės politikos, bet tai jau būtų kita diskusija. Ir galų galę turiu dar vieną klausimą. Buvo paminėta, kad e, es puikiai atstovavimo Barbadose. E, ten kalbama apie e, Europos kultūros atašę. Nežinau, ar kas nors galėtų man patvirtinti ar paneigti, kad e, iš tikrųjų kultūriniai es atašė bus deleguoti į tokias valstybės. Na, panašu, kad Britų diplomatams reikia partnerių Barbadose žaisti kriketą. Šiaip ar taip. Dabar žodis teikiamas. Konsulvan. Na, reikia pasakyti, kad EIVT e yra instrumentas, o ne savo tikslė organizacija. E, buvo užduotas klausimas dėl e, to, kad iš tikrųjų savi įvertinimai atrodo pakankamai gerai Tuo tarpu daug kritikos pilas iš išorės. Šitas klausimas būtų dėl e, lyčių pusiausvėros. 26-ame e, ataskaitos punkte e, pažymėta, kad pasiekta ženkli pažanga. Tačiau tai, kas teigiama ataskaitoje, iš tikrųjų netinka tikrovės, jokios rimtos pažangos nepasiekta ir kol kas tebėra didžiulis disbalansas. Jeigu EIVT uh, uh, ir toliau ketina laikytis tokios e, savim patenkintos pozicijos. E, e bijau, kad e, nieko mes gero nenuveiksime. Toliau, ar jaučiame šią tarnybą kokiu nors e, pasiekmių, kurias sukėlė ekonominė krizė ir taupimo politika? Toliau, ar JAVT e, e, e, proporcinis pasiskirstimas e, e, jūs tenkina, e, finansų paskirsimas jūs tenkina, ar vis dėlto ir toliau ketinama teikti, kad kol kas trūksta finansavimo Europos užsienio politikai ir nebijote, kad tuo būdu mes prarasime, pažiūrėjau, kad ir rytinės kaiminystės frontą. Na, e, Fonstankos atrodo kaltino kai kurios iš mūsų, kad mes nesame pakankami Britai. Taigi, e, Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad Aldi frakcija EPP e, sta, e, visos yra garsiai pareiškusios, jog pozityviai vertina EIVT veiklą. Ta reikėtų priminti. Taip pat e, įvairios nacionalinės apžvalgos irgi buvo primtos domen. Na, o kalbant apie trūkumus, jau kalbėsime apie įgaliojimus neprisimti rizikos, rasti pusiausvyrą tarp įvairių pozicijų ir taip toliau. Tai yra tarybos mandatas. E, e, kalbant apie konkrečius klausimus, pavyzdžiui, ponui Vimon arba ponui Sullivan, e, na, jūs minėjote arabo pavasarį kaip gerą pavyzdį, tačiau ar yra kitų konkrečių pavyzdžių su kitom valstybėm, kurius irgi galite pasigirti dėlis laimėjimis? Toliau norėčiau paklausti, panašu, kodėl uh, E, išorės delegacijose e, vis dar yra daugiau komisijos darbuotojų negu kad e, IVT darbuotojų. Manau, kad tai jau neprimna padėtis, nebent jūs paaiškintumėte man, kodėl iš tikrųjų taip yra. Auditorių rūmų atstovų norėčiau paklausti, kai kalbate apie šios tarnybos išlaidas, ar jūs ketinate, ar jūs įvertinate tą vadinamą neutralumo aspektą ir jeigu ne, tai galbūt ar ketinate tai padaryti ateityje. E, e, ponui Kiukai, norėčiau pasakyti, kad kalbant apie e, darybininkus su kinais ar panašiai, manau, kad jūsų teiginys tiesiog e, nėra teisingas, nėra adekvatus, mes tikrai turime puikių darbuotojų, o jeigu jūs pagidavote įtraukti daugiau ekspertų, tai iš kur tos ekspertus reikėtų kviestis? pirmininkė. Gerbimo, gana ramiai dienos pradžioje pasisakė, kad valstybės narės nekėlė ambicijų sukurti bendrą europinę saugumo strategiją. Mes žinome, ko valstybės narės tikrai nenori ir nesitikė iš EIVT. Tačiau galbūt būtų galima išgirsti iš jo ir jo kolegos ko jų požiūrių valstybės narės nori ir tikisi iš išorinio veiksmų tarnybos. Ypatingai didžiosios valstybės, didžiosios sostinės, tai yra Berlynas, Paryžius, Londonas. E, tačiau bijau, kad kol mes nenustatysime šių lūkesčių, bus labai problemiška iš tikrųjų e, rimtai peržiūrėti tarnybos veiklą, e, kaip tai buvo planuota 2013 metams. Na ir dar mano vienas klausimas būtų, vėlgi, kiek plati tokia peržiūra galėtų būti, ar mes galime visiškai iš naujo nagrinėti, pažiūrėjau, politinių patikėtinių vaidmenį organizacijos valdymo struktūroje arba strateginius gebėjimus, e, kai dėl mūsų frakcijos, o įtariu, kad ir parlamentas laikosi panašios pozicijos, mes turime lūkesčių. kaip galima giliau peržiūrėti išorinių veiksmų tarnybos e, veiklą. E, be abejo, susalgia, kad mus patenkins, kaip kai kurie anksčiau kalbėsius pabrėžė, iki tol pasiekta e, pažanga. Pane Logbe. Pane Logbilder. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu paklausti e, profesoriaus Koikelairę. Kur, um, kur yra stipriosios ES e, užsienio politikos e, sritys? E, E, kalbant apie žmogaus teisų dėgymą, ES yra vienintelė regioninė organizacija, kuri didelį dėmesį skiria žmogaus teisėms. Ar jūs galėjote um, registruoti, kad šioje srityje padaryta pažanga? Įdomu, kaip ponas Vimo įvertintų šią sritį žmogaus teisės. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Manau, kad antrasis e, klausimo e, ratas iš esmės apėmė klausimus susijusius su EIVT valstybėse narėse pripažinimu. Manau, kad šios tarnybos įdėgymas reikalavo ir kultūrinių pasikeitimų tiek užsienio reikalų ministerijose, tiek ambasadose. Bet e, manau, kad vienas e, dalykas, ko galime pasidžiaugti, tai yra e, sinergija daug svarbesnė, svaresnė ES tampa, kai mes užsienio politikoje kalbame vienu balsu, o ne skirtingais balsais. E, tas balsas ypač praverčia didžiajame aštuonetuke, didžiojo dvidešimtuko susitikimuose arba kitose svarbiose tarptautiniuose formuose. Manau, kad tai yra įtikinantis argumentas. Galbūt pradžioje būtų atsargios nuomonės vertinant e, kokios turėtų būti EIVT užduotys. Kitas klausimas susijęs su ataskaitomis ir keitimusi informacija tarp EIVT ir komisijos darbuotojų. Ponas Osalavinas teisingai mm, pabrėžė, aš manau, kad šią problemą mes išsprendėme, mes sukūrėme bendrą struktūrą, e, darbuotojus, delegacijas Ir mm, jei lyginsime, kaip veikia įvairios struktūros direktoratų darbuotojai, tai EIVT yra informuojama apie viską. Delegacijų vadovai taip pat yra informuojami. Ataskaitas teikiantys pareigūnai gražina ataskaitas, jos yra nusinčiamos generaliniam direktoratui atitinkamam ambasadoriui bei kopija siunčiama ir EIVT. Kalbant apie biudžetą, aš esu visiškai tikras, kad e, kolegos iš EIVT plačiau atsakys į šį klausimą, tačiau aš norėčiau jūs patikinti, kad mes e, teikiame labai realius e, pasiūlymus dėl penktosios, penktojo biudžeto skyriaus. Aišku, sudėtingos darybos dažnai vyksta, tačiau mes neseniai sulaukėme pasiūlymo su dideliais svarbiais apkarpimais, panagrinėsime jį ir mes pateikėme savo pasiūlymą, e, kuris apima tą biudžetą, kuris reikalingas, kad tarnyba gerai veiktų. E, tikiuosi, kad mūsų pasiūlymai bus pritarta tiek parlamente, tiek vėliau taryboje. Ir paskutinis klausimas, kodėl vis daugiau komisijos darbuotojų dirba delegacijose lyginant jų skaičių su EIVT darbuotojais. Manau, kad komisija e, atsakinga už Europos vystimosi fondo programų įgyvendinimą. 22 milijardai eurų yra šios priemonės fondas. Atsakinga biudžeto institucija e, privalo užtikrinti tinkamą pinigų panaudojimą. Ir beveik išskirtinai e, komisijos darbuotojai užsiemantis šią veiklą yra DEFCO darbuotojai. Mes negalime tokio biudžeto patikėti atskiroms e, delegacijams. Štai kodėl e, toks didelis komisijos darbuotojų skaičius privalo dirbti užsienyje delegacijose. Labai trumpai, ponia pirmininkė, buvo pateikti du klausimai susijęs su Gimnich. Gimniche mes esame um, kritikuojami ir mūsų nuomonė čia įsiskiria daugiau nei paprastai. Aš visiškai nepritariu Gimnicho pozicijai, aš ten dalyvavau ir jokios kritikos negirdėjau. Visi ministrai, kurie ten dalyvavo, jauti, kad juos sieja daug daugiau nei juos skiria. Vienintelis dalykas, kurį galiu pasakyti, yra tas, kad galbūt reikalingas tikslesnis vertinimas, kas vyksta gimniche dėl rotuojančio pirmininkavimo. Aš visiškai pritariu, e, kad e, kai kurios valstybės narė susiduria su šia problema, nes jaučia, kad jos kažką prarado. Ir svarbu um, užtikrinti tinkamą laiką bendrojo užsienio ir saugumo politikoje. E, kartais e, dirbant šešerius mėnesius už e, tam tikroje srityje panaudojama daug energijos ir galbūt tos energijos, po to reikia žmogaus, kuris ateitų su nauja energija. E, kaip panašių principų veikia ir taryba, nes e, taryba mums yra pavyzdys, e, kaip ji veikia pirmininkaujant rotuojantiems pirmininkams. Klausimas susijęs su Libija. Iš ties tik ket keturi nariai dalyvavo karinėse operacijose. Reikia kalbėti ir apie politinę Libijos krizės e, dimensiją. Šiuo klausimu buvo vieningai sutarta e, net dėl įvairių skyrių. Pasvarstykite bent sekundę, apie tai, kad 27 valstybės narės gan greitai sutarė dėl to, kaip jos turėtų reaguoti į pereinamojo laikotarpio tarybos veiklą Bengaziją. Buvo priimtas sprendimas dėl ryšių su nauja valdžia. Buvo sutarta veikti kartu Libijoje. Manau, kad turėtume nepamiršti šio fakto. Buteiktas, buvo pateiktas klausimas, aš tikiu, kad tas klausimas geras, tiesa, tokio paties gero atsakymo neturiu. Tai yra tas ypatingas nesutapimas tarp kritikos iš išorės, iš įvairių idėjų generatorių. E, mes kartais esame e, demonstruojami kaip e, patį save girinti tarnybą. Tačiau jau buvo pasakyta, kad mes patys pripažįstame, kad esame spragų mūsų veikloje ir mes turime vis tiek žengti į priekį. Jums leidus turiu pasakyti, kad Bruselėje įsikūrę idėjų generavimo forumai pateikia tam tikras ataskaitas. Tokas neigiamas. Tiesa, žmonės, kurie e, jau įsikūrė ne Bruselėje, mums, mus remia daug labiau nei Bruselio atskiri forumai. Aš pakvieščiau atvykti pas mus, apsilankyti ir pamatyti, ką mes veikiame realiai, o ne pasitikėti tą informaciją, kurią skelbia įvairūs idėjų generavimo forumai čia Bruselėje. nenoriu girtis, tačiau norėčiau pasidžiaugti keletų sėkmių. Saharos pakraščių valstybės, mūsų ryšiai su jomis yra tikrai geri. Ir atleiskite, pirmininkė, kad aš kalbu per ilgai, tačiau po keleto savaičių sekundžių baigsiu. Mūsų veikla Afrikoje. Leiskite pabrėžti, kad mes vykdome rinkimų e, stebėsenos misijas. Tunisas, Alžyras, Libija prašė techninės paramos iš ES. Tai yra geras ženklas ir e, gairės, kaip mes galime dirbti toliau. Ačiū, ponas Osalivan. Trumpai pirmininkė, žinau, kad laikas mus spaudžia. Pirmiausia, aš nuoširdžiai tikiu, kad, e, na, mes dviese negalime e, būti atsakingi už tą tarnybą, galime tik e, konstatuoti, kad pažangos yra pasiekta, o tarnybos prigimti užduotis yra siekis sutelkti egzistuojantį personalą, komisijos personalą, delegacijų darbuotojus, siekiant bendrų tikslų. Mes manome, kad mes kūrėme pridėtinę vertę, mes galime pasidžiaugti sinergiją, mes kartais pasiekėme tikrai gerų rezultatų. Tiesa, kartais mes mm, žengėme į naujas sritis, kuriuose galbūt būtų galima dirbti geriau. Dėl atostogų. Tai nėra visiškai nesvarbus punktas, mes visiškai pritarėme poniai Greslę. Iš esmės mes turėtume e, pasitelkti gerąją praktiką e, iš viso pasaulio, e, skirdami atostogas savo personalui tinkamai. Dėl instrukcijų delegacijoms apie tai kalbėjo Lamsdorfas. Manau, kad komisijos narys Šepšoškovičius atsakė šį klausimą. Aš ne, nematau čia jokių problemų, kad mes e, informuojame delegacijas apie viską. Dėl Sarijų Švolski klausimo apie geografinį balansą. Aš dėja galiu pasakyti, kad nepavyko patobulinti tos situacijos taip, kaip mes norėtume. Viskas prasideda nuo personalo skaičiaus. Jau e, čia ne visos valstybės yra atstovamos taip, kaip mes norėtume. E, kitas dalykas, tų naujų postų atsiranda kiekvienais metais nepakankamai daug. E, Pone Ešton tikrai e, deda pastangą šioje srityje, mes norime įdarbinti daugiau žmonių, ta pažanga čia daroma, tačiau tas disbalansas personalo srityje vis dar yra. Dėl daugiametės finansinės perspektyvos komisijos pasiūlymas mus tenkina, tenkina nauji išorės politikos instrumentai, jie yra patenkinti pateisinami, atsižvelgiant į tarptautinę situaciją. Prašome parlamento paramos tose sudėtingose diskusijose, kurios mūsų laukia. Tikiuosi, kad parlamentas e, pritars mūsų strategijai. Ačiū. E, Pane pirmininkė, aš uždaviau klausimą apie numatomą apriepti ir 2013 peržiūros tikėtina drastišką pobūdį. Galbūt ponas Limont arba ponas Sausalyvan pabandytų pabandyti atsakyti šį klausimą. Um, I, I think, Mr. Duff, that, uh, if, if I may, Mr. Chairman. Pone Duffai, manau, kad tai yra atviras klausimas ir vyriausiai galiotinė, kiek žinau, dar nėra išreiškusi jokios nuomonės tuo klausimu, jį reikės svarstyti Daugelis jūsų puikiai prisimenate, su kokiais sunkumais susidūrėme, kurdami šią tarnybą. Viskas priklausys nuo noro gilintis, imtis sudėtingų, opių klausimų. Man atrodo, kad tai susiję su. E, jeigu tai bus susijęs su didelėmis išlaidomis, to tas klausimas nebus liečiamas taryba ir parlamentas nuspręs, kokiu mastu jie norės imtis tos peržiūros. Mes galėsime tik tai pateikti uh, pasiū, pasiūlymo apmatus vyriausiai galiotiniai ir iš esmės bus priminėjimas politinis sprendimas. Ir vis, na, Viskas priklausys nuo noro peržiūrinėti sprendimus, kurie jau priimti, egzistuoja oficialiai, yra patvirtinti. Kiek pamenate, dėrėtis dėl šių klausimų prieš pusantrų metų buvo nepaprastai sunku ir aš nežinau, ar da, ateityje pasidarys lengviau juos iš naujo svarstyti. Tik tiek galėčiau pasakyti šiuo momentu. You, Ačiū pirmininkė dėl pono Havito klausimo norėčiau suformuluoti štai kaip. Labai tikėtina, kad mes atliksime išorės veiksmų tarnybos auditą. Sprendimas dėl to dar nepriimtas. Ir, ja, ir kai sakau, kad tikėtina, jog auditas bus atliktas, bus verti, jei tai bus, bus vertinamas veiksmingumas, efektyvumas, taip pat taupumas, tačiau visko negalime padaryti per labai ribotą laiko tarpą. Uh, Ir todėl mes bandome atlikti tikslinį auditą. Ir šiandien dar negaliu patvirtinti, kad mes domėsimės, kaip taupiai panaudojamos, išleidžiamos lėšos šiandien, rytoj ir poryt. Dar negaliu to pasakyti, jums dar per anksti. Of... Trump trumpai atsakysiu į panos Lochbiller gavuto klausimus dėl žmogaus teisų. Kolegos, mano kolegos, ypač iš Didžiosios Britanijos, užsienio reikalų taryboje, ponas Karls Smitas teigia, kad ES vis nusekliau pasisako žmogaus teisų politikos klausimais, taigi evoliucija yra. Tačiau ir eks, tie patys ekspertai teigia, kad ES mažiau yra e, girdima, o jos balsas nėra toks svarbus. Pavyzdžiui, žmogaus teisų tarybos vaidmuo balsas yra labai gird, labiau girdimas, ypač kai kuriuose Afrikos valstybėse. Dar vienas dalykas. Tai susiję su pačių klausimų, kas yra žmonė, žmogaus teisės. Reikia išplėtoti žmogaus teisų sampratą. Jeigu kalbu su kolegomis iš Afrikos, jie. Pavyzdžiui, džiaugiasi, jeigu jų miestuose atsirado švarus vanduo, nes tai užtikrina didesnės teisės jų vaikams, tai reiškia, kad jie gyvens ilgiau, ne, ne iki 47 metų, galbūt iki 49, taigi tie dalykai tai yra lygiai taip pat svarbus. Kinija ir, ir kinų kalbos žinios Pekine nemažai darbuotojai dirb, kalba kinų, kal, kinškai. Atsigrant į nepaprastą Kinijos svarbą, reikia klausyti savęs, ar mes turime pakankamai žmonių, kurie yra kurie sklandžiai moka kinų kalbą ir gali e, sekti viską, kas vyktų toje šalyje čia. Kur rasti ekspertų? Tai yra geras klausimas ir tai yra pagrindinė problema nes pas mus nėra e, stud, tradicijos studijuoti universitete, kad taptų, kad dirbtų, darytų tokį, šią karjerą. Ir Lioveno universitete Europos studijų skyrius bendradarbiausiu Azijos skyriumi. Manau, kad Europos parlamentas gali čia suvaidinti savo vaidmenį ir jis jau kai ko pasiekė. Uh, vis daugiau studentų ne europiečių iš Kinijos, iš Korejos, iš Afrikos dirba Europos parlamento nariams. Jie dirbo Europos parlamento delegacijose su Koreja, su kitomis valstybėmis. Galbūt tuo keliu ir reiktų eiti Europos Sąjunga ir parlamentas turėtų skatinti e, jaunimas rinktis studijas konkrečius sektorinės regioninės studijas. Ačiū. Dėkoju e, visiems už klausimus ir už atsakymus. turime pripažinti, kad svarbu yra ne tik e, pati EIVT politika, tačiau ir tarnybos e, funkcionavimas. Tai yra jauna tarnyba, gyvuojanti 15-16 mėnesių ir natūralu, kad joje ne viskas gali būti tobula. E, tiesa, labai svarbu kartais pažiūrėti, ar plaukiam tą kryptimi, kurią reikia. Galbūt kažkur reikia daryti didesnį spaudimą. E, Bendradarbiavimą bendradarbiaudami su šia tarnyba, e, o ši tarnyba bendradaudama su ES institucijomis, dės svarbius pagrindus, kad būtų galima kurti sėkmingą ir efektyvę ES išorės e, veiksmų politiką už įperkamą kainą. E, tikiuosi, kad radote naujų įžvalgų, turite pranešimo transkriptus, galima juos dar panagrinėti, galima pasvarstyti, kuriuose srityse reikalingas spaudimas, kur reikalingas e, sisteminis e, požiūris. Kur galima padėti ir Pagaliau 2000, e, reikia rengtis ir 2013 metų vidurio laikotarpio peržiūrai. Kita vertus, lauksime rekomendacijų iš auditorumų, jų pastabos, rekomendacijos mums bus svarbios, kad nenuklystume netinkamą linkme. Tikrai gerai, kad e, buvo aptarta komisijos e, ir EIVT bendradarbiavimo galimybė, galbūt e, kai kas čia griežė dantimis, tačiau visada bus skirtumų tarp teorijos ir praktikos, todėl kad atskirose pozicijose, net atskirose delegacijose dirba žmonės. Manau, sudėtinga yra tai, kad politiniai šios tarnybos e, aspektai dar nėra iki galo e, sukurti ir dabar tie politiniai debatai turi būti perkelti, integruoti į pačią tarnybos sąrangą. Mes e, norime sinergijos e, efektų, norime, kad e, būtų sukurtas toks aparatas, kuris veiktų atsižvelgiant į e, visų poreikis. Taip pat turime apsvarstyti atskaitomybės klausimas. Mane aplanko toks keistas jausmas, kad ir čia dar galime tobulėti. Manau, kad dar ne viskas yra įgyvendinta, kas turėtų būti įgyvendinta. Manau, kad Šiais klausimais galime dar e, kalbėti, kalbėti apie kontrolės funkcijas. Tiesa, tos kontrolės, funkcijas netu, tos kontrolės funkcijos neturi stabdyti tarnybos veiklos, tačiau demokratinė kontrolė turėtų e, būti pageidaujama ir pačios tarnybos. Tiesa, yra e, daug veiklos ir valdymo srityje Mes parengsime dokumentą. Aš tikiuosi, kad iš jūsų taip pat sulauksiu jūsų galbūt rekomendacijų raštų, į kurias galėsime atsižvelgti. Dėkoju svečiams, kad skyrėte laiko, dėkoju visiems ir viso geriausio.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 Kolleginnen und Kollegen. Kolegės ir kolegos. Šiandien su džiaugsmu galime pasveikinti Junktinių tautų specialų į įgaliotinį Irako klausimais ir Junktinių tautų pagalbos misijos Irake vadovą Martiną Koblerį noriu padėkoti už tai, kad jis atvyko kalbėti tokiu sudėtingu klausimu. Jau dabar galiu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad ponas Fridas taip pat yra čia special, jungtinių tautų specialusis įgaliotinis bei už Irako klausimus atsakingas vadovas taip pat tikiuosi, kad jie gali teikti reikiamą informaciją. Žinau, kad vertančią padėtį yra lab, įvairiausių nuomonių, ypač kalbant apie Šrafo stovyklą, e, padėtis, kurioje susilaukia didelio spaudos dėmesio. Noriu pasveikinti e, delegacijos su Iraku vadovą Steveną ir Maurijo Mauro, kuris yra pranešimo apie Iraką referentas. Siūlau ponui Koblerui pradėti savo pasisakymą, pristatyti padėtį ir paskui bus diskusijos. Pone Kobleri, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir noriu padėkoti iš kvietimą man dalyvauti tokiame garbėme posėdėje šiandien. Jums leidus, ponė Brokai, Norėčiau visų pirma pasakyti keletą bendro pobūdžio pastabų apie Iraką, jeigu jums įdomu kalbėti ne tik apie Šrafo stovyklą. Aš atvykau iš Bagdado šį rytą. Vakar buvo labai sunki diena dėl smurto, proveržio 30 žmonių žuvo ir šimtai buvo sužeisti. Tai žinoma geresnė padėtis nei 2006 ar 2007. Tačiau kiekvienas vyras, moteris, vaikas žūstantis Irako gatvėse yra per daug. Ir, na, ne, statistiniai duomenys teigia, kad situacija šiandien yra geresnė, tačiau vis dar išlieka nemaža teroristinės veiklos, galimybė išlieka daug grupuočių, kurios pasitelkė smurtą siekdamos politinių tikslų. Kokios priežastys, kaip tai paaiškinti? Priežastys yra pačios įvairiausios. Politinio proceso nebuvimas įtrau, visa apimančio įtraukiančio proceso šitus, sunitus ir kurdus įtraukiančio proceso nebuvimas. Taip pat reikia tarptautinių konferencijų, kurios vienytų pol, politinės jėgas. Kita priežastis, aišku, ir regiono aspektai, regiono dinamika. Irakas geostrategiškai yra viduryje tarp Sirijos su savo problemomis ir Irano, su kuveitu pietuose, kuris dar neužbaigė savo darbo tvarkės įgyvendinimo. Jungtinės tautos savo raštu kišasi, na, nebūtinai kišasi, bet bando suteikti paramą pagal mūsų mandatą. Tai nėra septintos skyriaus, o šeštos skyriaus mandatas. Mes esame ten vyriausybės prašymų. Mums numatytos užduotis skatinti vidinį nacionalinį susitaikymą, užtikrinti, kad politinės pajėgos dirbtų draugę ir dėl to, čia, dėl to būtent iškyla problemų. Uh, kalbant viską, apie viską iš pozityvios pusės, uh, už savaitės bus Arabų lygos vadovo susitikimas, tai bus labai svarbus žingsnis priekis, priekin. Irakas perims pirmininkavimą Arabų lygoje vieneriems metams. Ir, po, ir, ir tai sukurs tam tikrą politinę dinamiką, kuri teikia vilties pietose su Kuveitu dar yra neišspręstų problemų. Prezidentas Malikės lankėsi Kuveite. Pažangos yra, tačiau reikia įgyvendinti 7 straipsnio rezoliucijas, išspręsti kompensavimo klausimą, dar ne, ne, nesugražinti 7 milijardai JAV dolerių, kuriuos reikia sumokėti Kuveitui. Ir atrodo, kad reikia reikia pažangos, kad viskas pasikeistų, kad nebebūtų septintos straipsniaus straipsnio mandato. Ir tai aktualu irakiečiams. Jis sako, mes nenorime mokėti už savo tėvų nuodėmės, mes norime atsikratyti tos septintos skyriaus e, įsipareigojimų, bet čia išlieka pro, sienos su kuveitų problema. Turkija šiaurėje, Iranas rytuose, Sirija vakaruose. Tokia yra Irako padėtis. Ir tai ir yra ta regiono dinamika. Irake Nežiūrint to, kad praėjo aštuoneri metai po karo pradžios, politinėje srityje dar yra neišspręstų nesvarkytų klausimų. Daugybė konstitucinių nuostatų nėra įgyvendinamos, nėra taikomos. Tai problema su antraisiais parlamento rūmais, e, federacinė taryba, tautinių mažumų apsauga, jų teisėmis. Ko Irako žmonės tikisi, nori Mes turime visi dirbti, kad tai įvyktų. Darbo vietų kūrimas, kova su korupcija, įstatymo viršienybė, pagarba žmogaus teisėm ir valstybės tarnybos egzistavimas ir valstybės paslaugos. Uh, Irakas daugiausia dėmesio skiria politiniam procesui, tačiau žmonių, gyventojų prašymai pasirūpinti jų poreikis, poreikis kalbant apie valstybės paslaugas, komunalinės paslaugas, elektros užtikrinimą, tie klausimai neišspręsti, tiesiog pasakytume ir apie švietimą. Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti keletą žodžių apie ES vaidmenį ir tarptautinę, tarptautinės bendrijos vaidmenį man sutiktas galimybė kalbėti su jumis, taigi noriu pasinduoti šią galimybę. Labai svarbu, kad Europos Sąjunga, Sąjungos politinis atstovavimas Irake būtų matomas ir stiprus. Kaip jau sakiau, Irako negalime užmiršti. Tai yra geostrateginės svarbos valstybė, esanti tarp Turkijos, Kuveito, Irano ir Sirijos. Ir daugybė interesų grupių veikia toje šalyje. Jungtinės tautos pagal mūsų mandatą, mes esame vienintelė tarptautinė organizacija, kuri ten dar yra, po to, kai amerikiečiai pasitraukė praėjusiu metu pabaigoje. Tai yra visiškai suvereni valstybė, turinti savo ginkluotasias pajėgas ir savo politinės problemas. Mums reikia ES palaikymo. ES ten yra atstovaujama Ten dirba labai aktyvus ir labai ambicingas ambasadorius. Mūsų santykiai su juo yra labai glaudus, su jie yra labai glaudus dėl gyvenamos vietos ir ES atstovybė dėl to negali užtikrinti matomo viešojo įvaizdžio Irake vietos interesų grupės tarsi norėtų, kad ES vaidmuo būtų ribotas ir kad ambasados endikešės apsiribotų ekonominiais klausimais. Tačiau jungtinės tautos vykdo ten politinę misiją, mes nenorime būti vieni. Mums reikia paramos iš kitų, iš ambasadų ir visų pirma iš ES. Todėl aš labai pasisakau ir raginu vaidinti svarbu politinį vaidmenį, atsižvelgiant į finansinius suvaržymus, kur, kuriuos išgyvena visi, ne tik valstybės, bet ir Europos Sąjunga. Raginu jūs ten užtikrinti savo matomą atstovavimą. Vietos politinės, vidinės politinės problemos. Vienas dalykas - neužbaigta darbo tvarkė, kitas dalykas tai neapsiriboja vien konstitucinėmis problemomis. Yra praktinių problemų. Pavyzdžiui, E, įstatymas dėl dujų ir naftos. Irakas yra turtinga valstybė, tačiau to įstatymo e, priiminėjimas vyksta jau keturis metus. Reikia postumio. Tai užtikrintų investicijų saugumą, darbo vietas apsaugotų. Ir visa tai yra užduotis kurių mes ir kai kurios kelios ambasados negalime vieni prisijimti. Politiniai pokyčiai, bet ekonominė šalies darbo tvarkė. Tvarkė taip pat turi, būti, turi eiti priekinį Irako žmonių labui. Jungtinės tautos yra ten ne tik tam, kad tarnautų vyriausybėms. Jungtinės tautos nori tarnauti Irako žmonėms. Uh, Ir todėl didžioji dalis mūsų veiklos susikoncentruota į tokias kaip institucijų kūrimas, rinkimų sistema, mažumų apsauga, ypač e, žmogaus teisų apsauga, nepriklausoma žmogaus teisų komisijos sukūrimas. Tai, tai nėra labai populiarūs ar matomi dalykai. Kartais diskusijose daug kalbame apie ašrafo stovyklą, kitas vietovės, tačiau jungtinių tautų veiklos pagrindinė veikla ir, ir parama, kurios mes norime, yra institucijų kūrimas. Tos neužbaigtos darbo atvarkės įgyvendinimas, konstitucijos klausimai, antrųjų parlamento rūmų sukūrimas, e, federacinė taryba, žmogaus teisės, rinkimų komisija, rinkimų institucijos. Tai nėra e, sensacingi dalykai. Mes turime savo būstinę ir dirbame su nepriklausoma rinkimų komisija. Mes stengiamės teikti pat rekomendacijas tai komisijai. Būtent šioje srityje mes dirbame. Mes norime užtikrinti mažumų apsaugą, e, visų mažumų kurie iš, dal, iš dalies yra persekiojami, kurios iš dalies yra persekiojamos. Norime, kad mažumų įstatymas taip pat būtų primamas. Tai turi būti daroma nepamirštant konstitucijos. Ir tai yra mūsų pagrindinė veikla. O humanitarnis mūsų veiklos aspektas, apie kurį visada kalbame su jumis, kai kuriais iš jūsų Europos parlamente, Ašrafo pabėgėlių stovykla, tai labai svarbu. Tačiau tai nėra pagrindinė, vienintelė mūsų veikla. Dabar grįžtų prie Ašrafo stovyklos. Jūs tikriausiai skaitėte, jog už vakar buvo trečią kartą pak, e, vyko veiksmai Ašrafo stovykloje. Pradėsiu nuo pradžios. 2011 balandžio mėnuo Arak, e, Irako vyriausybė užpuolė Ašrafo stovyklą, 40 žmonių žuvo daug buvo sužeistų. Tuomet buvo nuspręsta tą stovyklą iki gruodžio mėnesio ištuštinti. Ir todėl mes buvome aktyvus, mūsų paprašė imtis veiklos ir užkirsti kelią panašiems įvykiams kaip praeitų metų balandžio mėnesį. Ir Irako vyriausybė norėtų štai ko norėtų, kad MIKT būtų už Irako teritorijos, kad e, pasitrauktų iš stovyklos ir kad ta stovykla būtų išdaryta. Tai buvo labai aiškiai pasakyta ir suformuoluota, kad MIK turėtų būti už Irako ribų, ribų ir kad visą tai turėtų baigtis. Ieškodami nesmurtinio sprendimo pradėjome dėrybas su vyriausybė ir pasirašėme supratimo memorandumą praėjusiu metu e, gruodžio 25-ąją. Vyriausybės tikslas yra užtikrinti judėjimą iš Ašrafo stovyklos į Liberty stovyklą. Ir bendrai nei viena iš stovyklų nebus toleruojama. Todėl premjeras Maliki pratėsi terminą, kuris, bu, kuri buvo nusat, kuris buvo nusitęs iš pradžių 2011 e, gruodis, gruodis, dabar tas terminas 2012 balandis. Ir asmenų perkelimo pastangos e, vyksta trimis etapais. Visų pirma, perkelimas asmenų perkelimas ir stovyklos uždarimas iki balandžio pabaigos. Tai pirmas etapas. Ir dabar esame tą pirmajame etape. Antras etapas suteikti Junktinių tautų žmogaus teisų įgaliotinio biurui e, įgyvendinti reikalingus procesus. Tai yra nustatyti pabėgėlio statusą, kad asmenims būtų sutiktas pabėgėlio statusas. Ir su tuo pabėgėlio statuso nustatymo atina trečias etapas - asmenų iškelimas į kitas valstybės už Irako ribų. Ir būtent taip numati, tai numatyta supratimo memorandume. Irako vyriausybė nepamiršt, laikosi kitų dviejų principų. Irako valstybės suverenumas. Jie labai aiškiai pasakė, kad jiems nepriimtina, netoleruotina, kad egzistuoja kažkokia stovykla, kur yra sukalintos paėgos, ar stovykla, į kurią jie negali patekti, arba gali tai padaryti tik smurto pagalba, kaip praėjusiu metu balandžio mėnesį. Uh, Kitas principas, kurį supranta visi tikriausiai, kiekvienas Irako pilietis ar visi žmonės gyvenantis Irako teritorijoje privalo paisyti Irako įstatymų. Ir suverenumo principas, tai reiškia, visi Irako piliečiai privalo laikytis Irako įstatymų. Dabar vyksta asmenų perkelimo procesas Ešrafas e, Ašrafo stovykla perkeliama į Liberty rezidenciją ir jungtinės tautos dalyvauja keliose srityse. Visų pirma, mes e, m, esame pasiryžę stebėti šį procesą, sustebėtos iš jungtinių tautų ir transportavimą, įsasitavom procesą ir padėti Ašrafę. Mes kiekvieną dieną rengėme stebėjimo ataskaitą. Stebėtojai parengė ataskaitą, jie surašo, ką jie pamatė perkelimo mm, procese ir kas vyksta stovykloje. Užrašome visus nusiskundimus. 10 val. kiekvieną dieną galima išsakyti nusiskundimus. Tai stebėjimo momentas. Antras etapas, antras komponentas tai pabėgėlių statuso nustatymas. Jungtinių tautų pietų žmogaus teisų biuras veikia už vieno kilometro nuo Ašrafo. Ten žmonės yra apklausiami ir paskui e, nustatomas jiems suteikiamas pabėgėlio statusas. Ir trečioji jungtinių tautų užduotis, tai toks tarpininko vaidmuo. Ir mums čia svarbus du dalykai, du principai. Humanitariniai atvejai. Junktinės tautos politik, politika nesikiša. Mes žinome, žinom, aišku, kad Irako vyriausybė E, Ašrafo stovyklą laiko, mano, kad ten yra, esantys užsieniečiai yra neteisėti. Taip pat PMOR laikoma neteisėta organizacija. Taigi tie du aspektai ir motivuoja bei apsprendžia Irako vyriausybės veiksmus. E, pagal juos Ašrafo stovykla e, yra pilna neteisėtai šalyje esančių užsieniečių ir be to tai yra teroristinės organizacijos nariai. Mes nenorime veltis į politinės diskusijas. E, e, mes, mums iš esmės rūpi 2000 humanitarinių atvejų, kuriuos traktuojame kaip ir visus kitus, kaip ir viduje perkeltos menų atvejus. Ir humanitarinis aspektas mums yra asmenis, mes nesikišame į politinį šio klausimo aspektą. Mes taip pat e, skatiname, pasisakome už laisvanorišką išsikelimą, nes alternatyva nėra labai e, patraukli, ten pasilikti pavojinga. Ir todėl apsimoka priimti pasiūlymą pagal supratimo memorandumą tiems asmenims ir persikelti iš ašrafo stovyklos kitur. Galbūt pe, pasitelkus jungtinių tautų žmogaus įgaliotinių biurą gauti pabėgėlio statusą. Svarbiausia problema yra perkelimas, ne kitos problemos. Aš to nenigiu, bet kitą penktadienį po ryt Ženevoje vyks konferencija, kurioje dalyvaus šalis tradiciškai priimančius pabėgėlius. Ir čia ir yra problemos esmė ir misija ir Irako vyriausybė sutarė, kad perkelimo procesas turi įvykti ir žmonės, tie žmonės turi būti iškelti už Irako. Ir tai yra mūsų pastangų pagrindinis tikslas. Šis pap, tarpininkavimo vaidmuo, mechanizmas, sakyčiau, skausmingas asmenų perkelimo procesas į, į, į, į Liberty stovyklą. Uh, Aš suprantu, kad daugelis jų, kurie gyvena ten jau 25 metus ir dabar, sakau, jiems reikia visko atsisakyti, išsikelti į kitą vietą jiems nėra lengva iš Ašrafo stovyklos. Tačiau tai yra būdas taikiai išspręsti šią politinę problemą su Liberty stovyklos esančios užsienyje pagalba. Yra iššūkių ir galimybių, kaip ir visada. Žinoma, aš sulaukiu daugybės laiškų iš jūsų, kur klausėte apie infrastruktūros problemas, apie elektros trūkumą ir kitus dalykus. Tai iš dalies yra tiesa, dauguma tų dalykų yra išpūsti, iš dalies tai yra tiesa, irakiečiai privalo kai ką užtikrinti ir mes jiems primename apie tai. Antra, retorikos klausimas. Ašrafo gyventojai taip pat turi būti linkę bendradarbiauti. Jie turi persikelti, jeigu jie sutinka su procesu. Turiu pasakyti, kad Irako pajėgos, ar policija, ar, ar karinės pajėgos iš principo šio viso skausmingo perkelimo proceso metu demonstruoja didžiulę kantrybę. Tai užtrunka nepaprastai ilgai nes saugumą užtikrina irakiečiai, jie turi patikrinti visus, uh, as, as, vis, visą asmeninį bagažą prieš e, pakraudami 70-80 sunkvežimių, autobusų ir e, ta, tas konvojus juda per labai sudėtingą teritoriją. Irakiečių yra 9000 karių ir kartais jų kantrybė būna jau ant ribos. Mes šį, šiame procese dalyvaujame su savo stebėtojais, sprendžiame kai kurias problemas asmeniškai, nes problemų būna to perkelimo proceso metu, mes jas labai atidžiai stebime ir bandome paskatinti spartų perkelimą, spartų asmenų iškelimą. Jungtinėms tautoms taip pat iškyla tam tikrų iš, iššūkių. Jungtinių tautų žmogaus teisų biur, biure reikalai vyksta per lietai, e, apklausos vyksta per ilgai dėl to, kad yra su, dėl reikalo sudėtingumo, dėl klausimo esmės. Tačiau viską reikia vertinti, kalbu apie pabėgėlių statuso nustatymas. Ir kitas iššūkis, su kuriuo visi susidurėme ir noriu pabrėžti tai dar kartą, pats perkelimo procesas, trečiasis etapas, kai tik tie žmonės atsiras Liberty stovykloje, kuri nėra tokia gera kaip Ašrafas, jie turi būti išvežti iš šalies. Ir aš labai kreipiuosi į valstybės narės raginu jas atverti savo sienas ir priimti tuos pabėgėlius. E, Mudžahedų organizacijos nariai, Mudžahedų organizacija e, dar derasi dėl busimų e, žingsnių, aš raginu juos parodyti bendradar... polinkį bendradarbiauti, kalbant apie E, tos stovyklos vietą, infrastruktūrą. Mes dėrėjomės dėl policijos pajėgų buvimo stovykloje. Dabar tas klausimas išspręstas. E, vyksta stovyklos valdymo e, grupės posėdžiai, kur sprendžiamas kiekvieną dieną problemos. Ir, kaip sakiau, jungtinių tautų žmogaus teisų biuras veikia ir jungtinės tautos stebi šį procesą. Stebėtojai yra septynės valandas per dieną stovykloje, jie yra pasiekiami visą parą ir tai yra pažanga. Tarptautinė bendryje stebi viską. Tai ir stebi ne tik jungtinės tautos ambasadų būstinės yra už pusvalandžio nuo Bagdado ir prireikus mes galime jas informuoti ir pasitelkti jas, paprašyti jų pagalbos. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, ponė. Koblerį jūs kalbėjote apie kolegę Janą Kovačkovą. Aš prieš dvi dienas kalbėjau telefonu su ją ir turiu pranešti, kad ji nesiskundžia, e, tačiau um, turint omenyje, kad Europai ten atstovauja šeši žmonės, kaip pažiūriu, kad jie sėdi e, mažoje dėžėje e, Junktinės karalystės ambasados vidinėme e, kieme. Tos darbo sąlygos tikrai netitinka ES standartų. Manau, kad šį klausimą reikia aptarti su tais, kurie ten buvo, su AIVT atsakingais atstovais. Tikrai nuostabu, kad ta moteris tomis aplinkybėmis vykdo tas funkcijas. Gal galėtume kreiptis, kad e, atitinkami asmenys susirūpintų tą situaciją. Dabar kolegai Stevens e, ryšiams su Irako delegacijų pirmininku sutikiu žodį. Ačiū pirmininkė ir ačiū, kad pakvietėte mane pasisakyti šiuo labai svarbiu klausimu. Taip pat norėčiau pasveikinti ir Marką Koblen ir Mark Fit. Turintuomenį ypatingai, kad jie tikrai keliavo tolimus atstumus, kad galėtų čia prie mūsų prisijungti, iš Kamper Šrafų, iš e, Irako. E, vakar, tiesąkant, turėjau sutikimą su prezidento Maliki atstovu, kuris lankosi Briuselėje ir kalbėjome apie blogėjančią situaciją. Panašu, kad pirminio sukilimo atgarsiai vėl e, stiprėja. Kaip pernai su Marijo Maru ir Jelko Kačin bei John Sintalto lankiausi Bagdade, jau tada mums buvo pranešta, kad amerikiečiai ruošti išvykti, Bagdade elektros teikimas e, būdavo užtikrintas tik 4 valandas per parą, e, geriamo vandens šalyje trūko, švietimas buvo ribotas, infrastruktūra buvo fragmentuota ir degradavo. Taigi šalis iš tikrųjų buvo labai prastos būklės. Vakar man pasakė, kad situacija nieko nepagirėjo, nepaisant to, kad dabar pajamos iš naftos e, labai sparčiai auga. Dėl to Irakas tarptautiniu mastu yra įvertintas kaip e, antra labiausiai korumpuota valstybė pasaulyje po Somalio ir netenka stebėtis, kur nukreipiami tie pinigai gaunami iš naftos. Iš tikrųjų, gėdinga tai, kad e, šalyje trūksta gero vadovavimo, gero valdymo ir panašu, kad visą tai e, sukelia naujus konfliktus tarp įvairių sektų. E, mūsų kolegos e, taip pat dirba puikų darbą dabar, tačiau sudėtingom sąlygom jam tenka nuomoti kambariuką e, iš Britų ambasados ir e, jau anksčiau girdėjome diskusijose šiame komitete apie tai, kad EBT e gana aiškiai yra reprezentuojama tokiuose valstybėse kaip Barbadose, ten dirba net ne vienas diplomatas, o keliolika. Ir kai yra toks kontrastas, tai iš tikrųjų situacija nėra labai geri. Aš manau, kad e, tiek Narbilė, tiek Kurdistane reikėtų taip pat atdaryti Europos atstovybės. Dabar grįžkime prie Ašrafo problemas, kadangi aš taip pat pastovi palaikau santykius su Patricija Lambert-Kusov iš komisijos ir noriu padėkoti Martinui Kobler už e, taip pat dažnus kontaktus su juo Tačiau taip pat daug tenka išgirsti žmonių, kurie dirba e, Kampašrafo stovykloje, e, kurie e, taip pat Camp Liberty kitoje stovykloje e, vėliausių pervežimų situacija, kada dar 400 žmonių buvo pervežta. E, E, jiem buvo pranešta, kad turi persikraustyti vienos iš didžiausių iraniečių švenčių e, išvakarėse, tas be abejo sukėlė jiems daug nepatogumų, tačiau jų vadovybė sutiko persikelti. Ir, tačiau, kaip ponas Kabler sakė, šitie pervežimai iš tikrųjų kartais trunka iki 50 valandų po to, kai visi daiktai yra apieškomi žmonėms, žmonės yra suregistruojami, paėmami pirštų antspaudą ir panašiai. E, po viso to trunka, didžiu, trunka labai ilgai pati kelionė autobusais, konvojuose, pavyzdžiui, jiems tenka sėdėti autobuse apie šešias valandas, net neišlipant į tualetą. Na ir e, rezultatas yra tas, kad, pavyzdžiui, vienas iš iraniečių panas Vanie e, Mastafin, e, mirė nuo infarkto, e, nuo išsiekimo, tai buvo išsiekimo, tai buvo šitų sunkių sąlygų pasiekmė. Na ir iš tikrųjų visą tai yra labai apmaudu. Daug kas manęs klausia, kodėl Irako vyriausybė norėdama išvalyti Ašafo stovyklą ir e, iškelti E, MK atstovus e, iš šalies, kodėl jie negali apklausti tų asmenų e, ten pat vietoje, Ašafo stovykloje, kodėl reikia perviešinti kažkokią tai mažutėlę Kempleberti stovyklą, kurios infrastruktūra yra nepritaikyta net ir kur kas mažesnė žmonių kiekio, nekalbant jau apie 3-4 tūkstančių žmonių, kurie priverstinai turės ten gyventi mus informavo, kad tai bus tik tai laikina tranzitinė stovykla, tačiau dabar jau e, girdime, kad e, turint omeny, kiek trunka vieno piliečio apklausa. E, apklausimas paprastai vienas žmogus per dieną. Tai e, tam, kad e, būtų apklausiamis tie keli tūkstančiai žmonių, e, žmonės turės e, ten pasilikti aštuonerius metus stovykla nėra pritaikyta net 8 mėnesių gyvenimui, nekalbant jau apie tą visą e, netikėtinai ilgą laikotarpį. Ir daug kitų e, JAV armijos ir Irako vyriausybės sutarties pažeidimų. E, pavyzdžiui, buvo paštėta, kad žmonės galės turėti būtiniausių priemonių, būtiniausių daiktų ir panašiai, e, kurie būtų prieinami bet kuriam normaliam žmogui. E, tačiau dabar jiems neleidžia pasimti nei įrankių, nei statybinių medžiagų, nei nieko, taigi net ir e, ta kukli infrastruktūra, kada jinai genda, žmonės tiesiog negali suremontuoti. Irako vyriausybė nesiema nieko, kad pagerintų į padėtį. Aš gavau praeitą savaitę 59 skundų sąrašą ir Irako vyriausybė nesureagavo nei vieną. Aš gavau peticiją, kurią pasirašė 800 asmenų persikėlusių į Camp Liberty stovyklą. Ir visi jie vienbalsiai pareiškė, kad e, imkite kokių nors priemonių, kad daugiau nebūtų atvežta žmonių šią stovyklą, kol bent jau nebus tvarkyta visa infrastruktūra, kol nebus tvarkyta kanalizacija, nebus užtikrintas geriama vandens tiekimas ir panašiai. E, Ypatingai, jeigu žmonės bus priversti gyventi toje stovykloje kitą ilgos trukmės laikotarpį. Na ir pabaigai, panė pirmininkė, galiu pasakyti, kad taip, be abejo, aš suprantu, jog e, rengiama daugiau sustikimų ir e, rytinių sustikimų, e, kurių metu surinkami skundai ir perdami Irako vyriausybė. Tačiau vėlgi vadovauja tiems rytiniams susirinkimams e, pulkininkas e, Adak, kuris buvo atsakingas už dvieją žudynės 2009-2011 metais. Ir be abejo galima nebejoti, kad e, žmogus, kuris atsakingas už žudynės ankstesnėse Meksto vyklose, tikrai nėra jautrus tiems nusiskundimams, kurie pateikiami. Taigi situacija yra liūdna ir aš turiu ponui Kobler pasakyti, kad, na taip, aš suprantu, kad e, jūsų atsakomybė apima be abejo visą Irako teritoriją, e, jūs atsakote už visos paėties stebėjimą ir dėl to labai sunku vien tik tai nuodugniau stebėti, kas vyksta Ašafe. Tačiau mes norime apskritai padėti Irako žmonėms ir E, šiuo atveju Irako vyriausybė yra viena iš sudėtinių dalių. Jeigu mes norime tą pagalbą teikti, mums reikia, kad jinai taip pat padarytų tam tikras išvadas. Kągi, ačiū. Toliau pans Mauro e, pranešės, tačiau laiko mums labai trūksta, todėl norėčiau paprašyti kolegų apsiriboti dviejų minučių pasisakymais. Pone Mauro, žodis jums. Ačiū pirmininkė pasistengsiu tikrai neišnaudoti daugiau, negu jūs man skirite laiko. Noriu, pasak... Noriu paklausti uh, pono Koblė. Kai kalbame apie tam tikrą konkurenciją e, tarp jungtinių tautų vaidmenį Irako veiksmų e, teatre, kyla klausimas dėl pačių jungtinių tautų Pirmiausiai, kas yra daroma siekiant sutaikyti sunitų ir šitų e, bendruomenę, kokių idėjų yra jungtinėse tautose, ypatingai stebint, kad Irako bendruomenė e, sunitai yra savaškai marginalizuojami e, ir tai gali turėti labai ilgalaikių pasiekmių, tas pakurstys teroristinę veiklą, tas pakurstys smurto protrukius, ypatingai tokiuose miestuose kaip Bagdadas. Ar jūs išvelgėte, kad gali kirti humanitarinė krizė, kuri e, gali na, savoškai persimesti iš Sirijos. Ar jūs manote, kad, pavyzdžiui, iš Sirijos gali e, plūstelėti e, Irako piliečių, kurie gyveno ilgą laiką, arba Irako kilmės, bet jos menų, kurie gyveno Sirijoje, srautas. E, ir vėlgi kaip dėl E, jungtinių tautų ir ES diplomatinių e, pastangų. E, faktas tas, kad ES ilgą laiką Irako atžvilgių buvo suskaidžiusi. Iš tikrųjų, mūsų pozicija nebuvo pati konstruktyviausia ir pozityviausia. Truko devynerius metus, kol, kol parengėme savo bendrą užsienio ir saugumo politiką. E, E, dar ir dabar neskiriame per pakankamai lėšų e, e, kad ištaisytumėme kai kurias istorinės klaidas, kurias esame padarę. Ar jums netrodo, kad čia reikėtų daugiau Europos? Pans Frit, e, e, e, krizė Irake visų pirma yra humanitarnio pabudžio krizė. E, Mes be abejo stengiamės, kad e, pirmiausiai žmonės iš Camp Šrafo būtų perkelti į Camp Liberty humaniškai, saugiai, o taip pat ir kad vėliau iš Camp Liberty žmonės būtų iškelti taip pat saugiai ir humaniškai iš Irako teritorijos. E, šioje veikloje mes veikiame ne tik vienašališkai, e, nesavarankiškai bendradarbiaudami su Irako vyriausybė, bet per jungtinės tautas. Mes reguliariai lankomės Camp Liberty teritorijoje ir mes patys esame supažinę, kokios ten yra sąlygos. Be abejo, sąlygos galėtų tikrai būti geresnės, bet ne viskas yra taip blogai, kaip kai kada bandoma pavaizduoti. Be abejo, pagrindinė sėkmės prielaida būtų ne švaistyti energiją e, įvairiose diskusijose dėl sąlygų e, arba dėl tų konvojų, kurie kursuoja tarp e, Ašrafo ir Libetį stovyklų. Svarbiausias dalykas yra pats perkelimo procesas per E, jungtinių tautų pabėgėlių reikalų e, komisijos struktūrą reikia užtikrinti, kad kuo greičiau visi gyventojai iš Ašrafo stiklos būtų perkelti Camp Liberty ir vėliau iškelti iš Irako teritorijos. E, na ir kol kas daugelį pranešimų mes girdime, kad Camp Liberty gyventojai visokio Europoje bendradarbiauja su jungtinių tautų pabėgėlių reikalų e, komisija. Tačiau e, šis procesas niekada nebus sklandus iki galo, kol e, tiek JAV, tiek ES valstybių vyriausybės nepadarys savosios dalies darbo, kad užtikrintų sklandų perkelimo procesą. Na ir mes iš tikrųjų turime padėti jungtinių tautų struktūroms, kad šitas procesas būtų sėkmingai gyventas. Mes e, ketiname netrukus Ženevoje, e, UNHCR, e, būstinėje pateikti savo poziciją, savo pasiūlymus, kaip šitą procesą būtų galima. Ačiū, ačiū pirmininkė. E, mes suprantame, kad ES turėtų paremti pastangas atkurti Iraką ir paskatinti demokratinį persitvarkymą. Išlieka nemažai kliūčių. Kai kurie parlamentarai konstatavo, kad mes ten nepakankamai atstovaujami. Taip mes norime sustiprinti savo atstovavimą Bagdade, atsižvelgianti visus biudžeto suvaržymus. suvaržymus Taip pat norime plėtoti tvirtą dvišalę partnerystę, remiantis pasirašytomis sutartimis. E, susiję e, susitikimai numatyti kitą savaitę, tai suteiktų ir reikalingą teisinį pagrindą plėtoti solidžius e, santykius. Jeigu tos sutartys bus pasirašytos, turėsime galimybę plėtoti. E, tolesnius santykius ir renkti oficialius ministrų, pareigūnų susitikimus, ekspertų susitikimus tai yra plėtoti e, visą santykių architektūrą. Ir mes norime, kad tas susitarimas būtų pasirašymas kiek įmanoma greičiau. Tuo tarpu mes įgyvendiname memorandumą, kuris, kurį prieš keletą e, mėnesių komisaras Oettingeris pasirašė su Irako energetikos ministru. Ir pagal tą susitarimą galime toliau dirbti šiame sektorijoje, kuris yra tikrai aktualus ir daug žada abiem pusėms. Tai tikimės, kad vad, Arabų lygos vadovų susitikimas, kuris vyks kitą, kitą savaitę Bagdade, įvyks ir manome, kad tai Irakui padės atgauti savo regioninį ir tarptautinės arbos vaidmenį kurį vadino daugelį metų, ir taip pat įgyvendinti paramos programą, techninės paramos, programą, kurios tikslas e, užtikrinti geros valdysenos klaidą, taip pat sustiprinti Irako valstybės institucijas svarbiausiose srityse. Galiausiai mes ypač e, atidžiai stebėme visą, kas susijęs su žmogaus teisėmis. Norėčiau dar pasakyti keletą žodžių apie Kempa Šraf. Mes e, draugės su ponu Stevensonu, kuris ypač žoms iš šio klausimų, palaikome ryšius ir e, vyriausiai galiotinį nuolatos informuoja užsienio reikalų ministrus šiuo klausimu apie tai, kokiu veiksmu įmasi į jungtinių tautų pabėgėlių reikalų biuras. Ir mes taip pat palaikome ryšius su kolegomis amerikiečiais ir mes visapusiškai palaikome jungtinių tautų pastangas šioje srityje, ypač uh, Martino Komblerio darbą, kuris vyksta tikrai išskirtinai sudėtingomis sąlygomis. Mm, speaker. Labai ačiū. Yra likę dešimt kalbėtojų ir dar likę svarbių temų, kurias turime aptarti. Visų noriu paprašyti kalbėti vieną minutę. Ir gal galėtumėte ne komentuoti, o tiesiog užduoti klausimus, pane De Kaiser. Pone pirmininkė, ar jūs manote, kad šiam klausimui negalėtumėme skirti daugiau kaip dešimt minučių, nes kitaip nėra prasmės jos varsyti? We'll see. I think you know that we. Pažiūrėsime. Jei bus laikomasi laiko limitų, Na, aš tiesiog esu įkritęs į situaciją ir bandau padaryti iš jos kaip galima, ką galima geriau. Nekalbu prieš jūs. Tiesiog nereikia sakyti pažiūrėkim, tiesiog nuspręskit, nes jūs pirmininkas. Atleiskit, aš suprantu, kad tai ne jūsų kalti. E, viena minutė klausimams. Panas Salafranka. Ačiū pone pirmininkė. Buvo kalbėta apie e, bendrą sąrangą, apie tai, e, e, kokį susitarimą turime pasidrašyti su Iraku. Reikia atsižvelgti į įvairias aplinkybės, jungtinių tautų poziciją. Tačiau, kalbant apie Ašrafo ir Liberty stovyklas, gerai yra remti pastangas. Tačiau tos pastangos turi virsti veiksmais, kurie leis, kad nebeliktų tų veiksmų ir tų sąlygų, kurios yra, apie kurias kalbėjo ponas Stevensonas ir kurios reiškia ir žmogaus teisų pažeidimus. Aš nekalbu apie e, kompetencijas, e, tikrai nemanau, kad e, jungtinės tautos negalėtų duoti bandelės ES ar atvirkščiai. Tiesiog turime pažiūrėti ir panagrinėti, kuriuose stovyklose kyla grėsmė pabėgėlių žmogaus teisėms. Pone Kobleri, norėčiau, kad savo e, veiksmus derintumėte su EIVT, kad jums pavyktų kuo greičiau rasti teisingą, sažiningą, išmintingą e, sprendimą, kuriuo bus gerbiamos pabėgėlių teisės. Ačiū, ponia Gomeš. Vieną minutę. Norėčiau padėkoti ambasadoriui Kobleriui už jo įžanginius žodžius, už tai, kad jis supažindino, kaip vyksta jungtinių tautų operacijos Irake. Ir E, manau, kad 2008 metais mes turėjome dar gauti tą e, pilną vaizdą, nes e, dabar mes turime įveikti istorinius e, susiskirstimus. Manau, kad šiai temai ir šiems debatams reikėtų skirti daug daugiau dėmesio, nes mes ketiname kurti partnerystę su Irake. Manau, kad šis klausimas yra daug svarbesnis ir tikrai negalim eiti prie kito klausimo, nes šis klausimas tikrai yra labai svarbus. Svarbus yra žmonių perkelimo iš ašrafo stovyklos į kitą stovyklą klausimą. Aš kaip pranešėja manau, kad šis klausimas yra labai svarbus ir jautrus Irakui taip pat ir patiems Irako žmonėms. Todėl, kad mes turime turėti omeny, kad čia nėra įprastiniai eiliniai pabėgėliai. Tai yra karinė žmonių grupė, kurios teisės taip pat reikia gerbti. Reikia pripažinti, kad čia vėlgi laikomasi labai e, kariško požiūrio. Tuo tarpu mes savo jėgas dabar turėtume skirti tam, apie ką kalbėjo ambasadoris. Turime daryti spaudimą savo vyriausybėms, kad jos padėtų perkelti tuos žmonės, nes taip paprastai to klausimo neįspręsime. Ačiū, ponė Lochbiller. Ačiū, ponė pirmininkė. E, noriu padėkoti ponui Kobleriui už puikų situacijos pristatymą. Turiu du klausimus. Pirmasis - neišspręsto žmogaus teisų problemos, apie kurias kalbėjote. E, ar jau yra sukurtos nepriklausomos žmogaus teisų organizacijos ten? Ir kaip sprendžiamas kankinimų kalėjimuose klausimas? E, dėl ašrafo stovyklos. Ar atskiros valst... ES valstybės narės jau pateikė pasiūlymą? siūlymus priimti Ašrafo stovyklos arba Liberty stovyklos gyventojus į savo teritoriją. Ačiū. Ponas Landsbergis. Ačiū. Pirmininkė, noriu pateikti du klausimus. Ko siekia Irako vyriausybė Mes galvojame, kad tai suverenios valstybės vyriausybė, o ne Irano prailginta ranka. E, buvo siekiama sunaikinti Ašrafo stovyklą, kuriuose buvo Irano pabėgėliai. Ar negalėjo būti suteiktas pabėgėliams pabėgėlių statusas būnant Ašrafo stovykloje, o jie dabar ar negalėjo būti perkelti į trečiąją valstybę? koks skirtumas tarp dabartinės situacijos, kur 1200 benamių Iranų iškeliami iš Ašrafo stovyklos į visiškai aprūpintą Liberty stovyklą. Gal galime palyginti tą situaciją su kalėjimo situacija, su priešiškais kalėjimo prižiūrėtojais. Ir paskutinė paskutinis klausimas. Ar nesiekiama pakeisti stovyklos pavadinimo iš Liberty į tinkamesnį? Ačiū, ponas Higgins. Viena mintė. Ačiū. Yra daugiau problemų ir jūs turite pripažinti, kad e, e, JAV ir PMOI pripažįstama kaip teroristinė organizacija, tai yra 2011 metų duomenys. Kokias garantijas jūs turite, kad kai pabėgėliai bus perkelti į Liberty, kad ten nevyks tai, kas vyko 2009 ir 2011 metais? Kaip Irako žmon, irakiečiai užtikrins, kad tas perkelimas vyks teisingai, kad šie žmonės nebus kankinami, kad jų interesai bus apginami? Ir paskutinis dalykas, ponas Stevensonas ir ponas Kelamas kalbėjo apie tai, e, ar buvo, bus garantijos, kad vanduo, elektra e, bus ten, kol, kai žmonės jau bus e, perkelti, nes mes tų garantijų kol kas neturime. Prieš keletą savaičių jis dar nebuvo. Nedekaizer, ačiū ponė pirmininkė. Išpoliai kurie e, įvyko vakar, buvo išprovokuoti e, Al-Qaidos. 50 žmonių žuvo. Aš atsiprašau, kad aš kai ko nežinau, bet kovoje su Al-Qaida, e, kuri turi ir savo žvalgybos tarnybą, nebejoju, kas už tai yra atsakyko vyriausybė, gal, kuo remiasi, kas jai padeda, kas dalyvauja tame žaidime ten, jungtinės tautos ar kas. Tai iš tikrųjų kelia didžiulį nerimą, nes, kaip jūs sakėte, Irakas yra e, Sirijos kaimynas, o kaip pažvelgiame, kas vyksta Sirijoje, tai tikrai galima labai sunerimti dėl teroristinio išpolio galimybės. Ačiū. Much, uh, madame. Ačiū, pane Brepals. Ačiū, pane pirmininkė. Norėjau pateikti klausimą susijusį su mirties bausme. Jūs žinote, kad Irakas yra valstybė, kurioje dažniausiai atliekama mirties bausmė. Amnesty International e, pateikė statistiką, pagal kurią per pastaruosius keletą metų daugiau nei 300 e, žmonių, e, žmonių buvo įvykdyta mirties bausmė. Kokia yra jungtinių tautų politika mirties bausmės klausimu? Kokių žingsnių imatės siekdami įtikinti Iraką? Irako žmonės ratifikuotą e, Romos statutą. E, praeitie buvo e, kalbėta, kad statutas yra ratifikuotas, tačiau likščiau tai yra nepadaryta. Ir trumpai apie smurtą dėl lyties. Tai yra didelė problema Irake vyksta e, smurtas šeimose e, ir ar Irako valdžia imasi priemonių šią situaciją pakeisti. Dar vienas klausimas susijęs su mažumomis. Jūs jau kalbėjote, kiek apie tai, kad e, mažumos, mažumoms daromas spaudimas, gal galite plačiau pakomentuoti šį klausimą, reaguodami į jungtinių tautų situaciją. Ačiū, aš tikrai vertinu ponę e, Koblerį ir ponai Fryd jūsų pastangas, tačiau mūsų situacija yra tarsi dirbtinai sukurta, e, todėl kad e, Liko tik vienas mėnesis užbaigti perkelimo procesą, tuo tarpu mažiau nei šimtas žmonių buvo apklausti. Uh, Kitas faktorius e, Irano režimo spaudimas, tai yra teroristinės diktatūros e, spaudimas šiems žmonėms. Ar yra taikus e, sprendimas reaguojant į tą spaudimą? Ar turite tiesioginę prieigą, ar tie žmonės turi prieigą, ar jiems suteikiama prieiga prie medicinos priežiūros ir teisininkų? Norėčiau kreiptis į visas e, ES valstybės narės, kad jos atidarytų savo sienas ir priimtų tuos žmonės. Ačiū, ponas Peterle. Ačiū, pone pirmininkė. Daugelis klausimų jau buvo užduoti, o man įdomu, ar nebuvo įmanoma parengti sąrašą iš anksto. Ar nebuvo įmanoma padaryti to ankstesnėje e, stovykloje? Aš niekaip nesuprantu, e, kaip, į, kaip e, susiklosti tokią situaciją, kad lik, likščiau tokio sąrašo nėra. Mes ne, negalime niekaip veikti galutinio sprendimo, tačiau tikrai galime stengtis pagerinti humanitarinės sąlygas, nes situacija nepagerėjo. E, remiantis tą informaciją, kurią, kurio sulaukėme. Aš tikiuosi, kad šis klausimas bus išspręstas ir keliamas ir Ženevo susitikimo metu. Mums tai yra labai nuvilinti žinia, mes tiek metų kalbame apie tas pačias problemas. Ir tikimės, kad pagaliau bus žengtas žingsnis į priekį. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už jūsų už svečių pateiktą informaciją. Aš manau, kad Ašrafo stovykloje ar Liberty stovykloje gyvenantis žmonės tikrai nusipelnė, kad jie būtų traktuojami oriai, nepriklausomai nuo jų statuso. Tai yra mažiausia, ką jiems galime pažadėti. Visiškai pritariu pono Stevensono mintims dėl situacijos vertinimo ir priemonių, kurių reikėtų imtis, situacijų, kurį reikėtų vengti siekiant, kad situacija nebūtų dar blogesnė tiems žmonėms. E, Deja, esant ponui Kobleriui, turiu pakartoti tai, ką kalbėjo ponas Salafranka. Mes žinome, kad jūsų veiklos rytis yra plati, jūsų galimybės veikti ašrafo stovykloje ribotos, tačiau pasinaudokite visas priemonės padėdami tiem žmonėms, nes neturime jokio draudimo e, ar, ar garanto, kad situacija pasikeis į gerą pusę. Aš manau, kad mes visi sutarėme, kad humanitarinė situacija abiejose stovyklose turėtų pagerėti ir čia jungtinės tautos ir ES turi imtis atsakomybės. Noriu paklausti, kokius konkrečius veiksmus įsivaizduojate šioje srityje. E, Niderlandų. E, parlamento narys e, pateikė klausimą, aš e, pateikė, tiksliau pasakos, aš reiškia kvietimą atverti sienas, aš taip pat pritariu šią iniciatyvai. Ačiū, ponia Kobleri, žodis Jums. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Pradėsiu nuo su Ašrafu nesusijusių klausimų, o paskui pabandysiu apibendrinti. Ponas Damaura uždavė klausimą apie uh, tai, ką mes kaip UNAMI vykdami misiją darome, kad užtikrintume pro, politinio proceso susitaikymą. Sunitai jaučiasi nustumti į šoną ir mes akcentuojame tris aspektus visiems savo pašnekomas. Visų pirma, reikia visą apimančią visus įtraukiančio proceso kurdus, sunitus, šyitus. Nei sunitai, nei kurdai, nei šyitai šitai bet kokio atveju nebus nustumti, neturėtų būti nustumti, tai turi būti visapimantis, visus įtraukiantis procesas. Kitas dalykas - boikotas, e, kaip pavyzdžiui, boikotavimo pastangos vyriausybė parlamente nieko ne, neduoda. Ir boikotas, kai paskelbus buvo paskelbtas, paskui buvo atšauktas. Trečias dalykas - skaidrumo klausimas, kad ir kas vyktų, turi vykti skaidriai. Jei kurdai šitai sunitai susėda drauge ir susitara dėl kelio gairių plano, jis turėtų būti paskelbtas. Taigi visa įtraukiantis procesas nebaikotavimo politika ir skaidrumas. Kitos dvi problemos šio požiūriu tai federacinė taryba. Konstitucija labai aiškiai sako, kad turėtų egzistuoti antrieji parlamento rūmai, tačiau jų nėra. E, federacinės, tarybas, e, federacinės tarybos įstatymas dar nėra priimtas ir jungtinės tautos skiria daug dėmesio antrųjų parlamento rūmo atsiradimui, nes sunitai gali suskilti, jie rengėsi paskelbti e, regionus, atsiskirti kaip regionas. Tai yra sudėtinga, kai tik tai atsiras antrieji parlamento rūmai, kur e, valdytojai bus suteiktas žodis, tai sumažins tą e, suskilimo į regionus riziką. Ir mes tai ir sakome visiems pašnekoms, taip pat sakome tai garsiai viešai ir dėl to, kad jis atsiverėme sudėtingoje situacijoje, Tačiau mes esame pakankamai drąsus ir tai darome. Toliau humanitarinė krizė Sirijoje. Tuo tarpu pabėgėlių srauto, kuris plūstų į Iraką, nėra. Pabėgėliai nuo 7 iki 800 tūkstančių Irako pabėgėlių jie, jie gyvena Sirijoje. Ir mm, aš klausiu kolegų štai ko, kaip, Sirijos, kaip su Sirijos kurdais šiaurėje. Me, mes turime pasirenkti pabėgėlių antplūdžiui ir su migracijos ministerija mes rengėmės pasiruošti priimti pabėgėlius, tačiau kol kas pabėgėlių srauto iš Irako nėra. Yra 600 Sirijos kurdų, kurie perėjo į Kurdistaną. Uh, aš, kad aš vyksiu dabar pasi, po pasitarimo su kolegomis, tačiau tas matmuotas aspektas dar nėra labai e, svarus. Taigi mes stebime situaciją ir bandome pasiruošti su Irako valdžia tam atveju, kad jei pabėgėliai pradėtų plūsti per sieną, būtų galima jais pasirūpinti. Kitas klausimas žmogaus teisės, ponia Lopilė ir kiti klausė apie tai. Mes labai garsiai kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus. Visų pirma, pradėsiu nuo mirties bausmės. Mes labai aiškiai sakome vyriausybei, kad mirties bausmė turi būti panaikinta. Jungtinių tautų politika dėl morat, mirties bausmės vykdymo moratoriumo yra labai iški ieš, kad būtų rastas sprendimas, kad teisinis režimas iš viso nenumatyti mirties bausmės. Tai pirmas dalykas ir būtų mirties bausmės moratoriumas. Mes tai aiškiai sakome premjerui, visiems žmo, žmonių reikalų ministrui, nevyriausybinėms organizacijoms, naudojamės valstybinėms organizacijomis tokia, skleisdami tokią retoriką ir norime, kad būtų gyvenintas mirties bausmės moratoriumas. Nepriklausoma žmogaus teisų komisija vaidins svarbu vaidmenį. Ji dar neegzistuoja. Egzistuoja ekspertų komitetas parlamente. Irako atstovų taryba šiuo metu renka e, sudarinėja žmogaus teisų komisija. Mes apie šį procesą labai daug kalbame, labai viešiname informaciją apie tai. Buvau susitikęs su ekspertais, kurie sudarinėja tą komisiją, kalbėjausi su parlamento vadovu, ponu Nudžeivi, ir mes abu aiškiai pareiškėme, kad tai labai svarbu ne tik tarptautiniai bendryjai, kurią aš atstovauju, bet ir Irako nevyriausybinėms organizacijoms ir Irako žmonėms turėti nepriklausomą žmogaus teisų komisiją, kuri būtų kiek manoma greičiau išrenkta. Beje, prie stalo sėdi nevyriausybinės organizacijos, jos dalyvauja rinkimų procese ir tai vyksta skaidriausiai įmanomų būdu. Taigi viskas vyksta gera linkme. Uh, Tačiau yra kitų suvaržymų, kaip galite įsivaizduoti. Tačiau mes primiktinai reikalaujame skaidraus, profesionalaus proceso, kad nepriklausoma žmogaus teisų komisija būtų išties savarankiška ir nepriklausoma uh, kad jai būtų užtikrintas finansavimas ir kad ji būtų, jos nariai būtų išrinkti skaidriu, skaidriu keliu. Kalėjimai. Turime galimybę patekti į visus kalėjimus. Kankinimai yra problema, korupcija yra problema. Ne visada kankinimai yra problema. Kartais prisipažinimai išgaunami sum, sumokant. Tai, tai yra labai paplitęs dalykas, korupcija paplitęs dalykas, mes tengiamės viešai apie tai nekalbėti. Kitas, kita žmogaus teisė ataskaita UNAMI misijos bus paskelbta, viešai pristatyta ir tikriausiai mažai kam yra, kai jį patiks ir jį pasirodys balandžio mėnesį kas atsakingas už išpolius, už visus išpolius. Atsakymas yra aiškus. Irakiečiai. Amerikiečiai pasitraukė iš šalies gruodžio 31 ir saugumo situaciją kontroliuoja Irako saugumo pajėgos kariuomenė, policija ir galėčiau tą padėtį palyginti su padėtimi ten prieš keturis metus, nes buvau Vokietijos ambasadoriumi Irake. Padėtis dabar yra daug geresnė, disciplinos yra daug daugiau, o Irako armijoje, nors dar erdvės pažanga yra, bet ji tikrai daug geresnės padėties. Labai aiškiai galiu pasakyti, kad kiekvienas naujas teroristinis išpolis yra na, jau per daug, o vakarykš, įvykti smurto išpolis vakarykštis, sekė po Prieš tai paskutinis smurto išpolis buvo 23 vasaro. Aš nenoriu gražinti situacijos, bet ji tikrai yra geresnė nei buvo. Ir, na, iš tikrųjų, tendencija yra ta, kad smurto yra vis mažiau. Ašrafas. Ašrafo stovykloje žudinių nebuvo, labai aiškiai pasakysiu. Vakar rytą e, buvo e, mirčių, nes kai buvo perkeltas trečias gyventojas, jis patyrė širdies smūgį, tačiau kovo aštuntąją ten Ašrafė taip pat žuvo žmogus ir medicininė priežiūra yra daug geresnė Liberty stovykloje nei Ašrafe. Kiekvieną dieną žmonės vežami į ligoninės už Liberty stovyklos ribų ir ta, ta, ta, ta sistema funkcionuoja. Dėl infrastruktūros norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, nesigilindamas į detalės, atkreipti dėmesį iš tai, kad tas, ta stovykla buvo pritaikyta 5500 JAV kareivių. Jų, UNAMI misijos personalas ten gyveno. Iki praėjusių metų pabaigos elektra buvo. Vanduo taip pat buvo. Kanalizacijos sistema veikė. Ir aš tikrai manau, kad 800 žmonių ten gali gyventi, nes jungtinių tautų pabėgėlių e, komisaras, e, komisaro atstovai domėjosi padėtimi ten. Ir, na, švelniai tariant, dėl Ašrafo stovyklos gyventojų nenoro bendradarbiauti su irakiečiais tuo atveju, jeigu būtų kažkokių tai problemų, na tiesiog jeigu paaiškia, kad kanalizacija prateka, tai, tai galima suremontuoti. Stebėtojai visą tai e, surašo kiekvieną dieną ir aš gaunu ataskaitas apie kiekvieną dieną. Dėl infrastruktūros aš esu ramus, tačiau iš tikrųjų tobulinti ją reikia, ypač kalbant apie elektros tiekimą. Žinoma, kad generatoriai turi veikti, nes dabar prasideda karštasis periodas ir reikės galimybės vedintis. E, asmeniniai daiktai. Pone Stevensonui, tikrinimo procesas yra toks ilgas dėl to, kad Ašrafo gyventojai nori pasimti daugybę daiktų. Vienas gyventojas gali pasimti vieną mėgmaišį, o ne penkis. Per paskutinį perkelimo etapą buvo pro, dėl to problema. Jie norėjo pasimti gatvės žibintus, o Taip pat transliavimo įrangos negalima išsivežti, tik asmeninius daiktus, nestatybinės medžiagas. Žinoma, logiškai suvokiama jų kiekį, bet čia, žinoma, viskas sus... priklauso nuo noro bendradar... polinkio bendradarbiauti. Aš tikiuosi, kad visą tai, aš man, manau, kad visi, viskas vyktų sklandžiau, jeigu žmonės apsiribotų asmeniniais daiktais. Aš labai raginu visus bendradarbiauti, nes Irako valdžios, Irako karių kantrybė turi būti kažkokios logiškai, pa, protingai pagrisos taisyklės, kas yra asmeninė nusavybė. Kit, kitos temos - gamybė valgymui skirtos patalpos amerikiečiams skirta valgykla 700 žmonių yra, bet jie bevelyje valgy daryti slaukia šalia. Ten yra ledų gamybos e, aparatai ir jie galėtų naudotis ta, tomis patalpomis. Liberty kiti stovyklos gyventojai iki šiol atsisako e, kreiptis į Irak, irakiečių, į kliniką, kurioje dirba irakiečiai, irakiečių gydytojai. Yra, yra, iraniečių gydytojai neturi galimybės verstis gydytojo praktiką ten. Jūs klausėte, kodėl jungtinių tautų pabėgėlių biuras negalėjo visko atlikti Ašrafo stovyklą. Aš irgi tą klausimą uždaviau. Tačiau Irako vyriausybė, kai aš perėmiau visą šitą biurą, nepripažino dar jungtinių tautų pabėgėlių biuro. Ašrafo gyventojai patikė savo prašymus, tačiau medžiaga buvo sugražinta, nes Irako vyriausybė nepripažino jungtinių tautų pabėgėlių įgaliotinių biuro procesų. Ir Ašrafo stovykloje tai buvo neįmanoma, nes ta stovykla buvo planuojama uždaryti, todėl jungtinių tautų pabėgėlių biuras gali veikti tik už Ašrafo stovyklos ribų. Ir tuomet Liberty stovyklos gyventojai, gyventams nesuteikiamas pabėgėlių statusas. Irako valstybė jų tokiais nelaiko, jungtinių tautų pabėgėlių biuras jiems suteikė tą statusą. Uh, E, kalėjimas ir priešiškai nusiteikęs e, kalėjimo e, darbuotojai, aš to, to, to nekomentuosiu. Kaip jau sakau, Irako vyriausybė Ašrafo gyventojus laiko neteisėtai šalyje esančiais užsieniečiais ir, kaip jūs teisingai sakote, tą Mudžahedų organizaciją laiko teroristų organizacija ir jie klausia mūsų, ką Europos valstybės daro, kaip Europos valstybės elgėsi su gyventojais Australijoje ar kitur, kurie, jei tai yra neteisėtai šalyje esantis užsieniečiai, tarkim, Australai esantis Europoje. Jūs patys galite atsakyti šį klausimą. Nėra jokių garantijų, dėja apgailestauju, uh, kalbant apie elektrą ir panašius dalykus, mes bandome, darome viską, kad galėtume tą procesą e, pa, paskatinti, palengvinti, skatiname vyriausybę įgyvendinti savo įsipareigojimus, kad infrastruktūra egzistuotų, tačiau garantijų nėra. Jeigu norite mano politinio vertinimo, Irako vyriausybė nori kad Liberty e, stovykla būtų už Irako teritorijos. Už kelių žingsnių yra e, tarptautinis oro uostas, yra jungtinių tautų yra jungtinių tautų misija. E, amerikiečių ambasados skyrius yra oro uoste už dviejų kilometrų nuo tos Liberty stovyklos. Viskas yra šalia. Nereikia valandą skristi sraigtrasparniu. Uh, viskas yra prižiūrima. Todėl, jeigu nebus jokių provokacijų, tikimybė, kad įvyktų panašus įvykiai kaip balandžio mėnesį praėjusiais metais, yra nedidelė, kol yra tarptautinė stebėsena, kol ES stebės padėti, nes Irako vyriausybė yra pasiryžusi suteikti šiam procesui šansą, tačiau su viena aiškia sąlyga, kad Ašrafo stovykla balandžio pabaigoje turi būti uždaryta. Ir aš labai raginu visus, ir vyriausybę, ir Liberty, ir Ašrafo gyventojus per daug retorikos nesigriepti, nes tai neišspręs padėties. Gera valia ir bendradarbiavimas ir proceso uh, E, suvienodinimas, bendradarbiavimas su stebėtojais. Aš suprantu, kas yra svarbu tiems žmonėms, jie turi dirbti su asmenėmis, kuriais nepasitik ir tai suprantama, kad nepasitikėjimas yra, tačiau tik bendradarbiavimo keliu, pademonstravus gerą valią, galima tai išspręsti. Ir tai palengvina mūsų užduotis. Jeigu bus nuolatiniai išpoliai prieš mus, jeigu New York Times yra straipsnis prieš mane, prieš irakiečius, iraniečius, tai niekam nepadeda. Mes norime, kad tai būtų sėkmė, nes tautos nori taikaus sprendimo, nes nesmurtinio sprendimo. Mes tai aiškiai sakėme Ašrafo Liberty gyventojams ir visų pirma Irako vyriausybei. Sapratimo memorandumu siekiama taikaus, o ne smurtinio sprendimo. Peržiūrėsiu savo užrašus teisininkų egzistavimas, galimybė pasinaudoti teisininkais. Teisininkų nėra. Aš tokį pat sąrašą nešuosi į susitikimą su Irako vyriausybė. Jie sako, kad teisininkų nebus, nes nėra jokių bylų, niekas nieko neapkaltintas. Jeigu e, pradedamas teisminis procesas, kažkas apkaltinamas, atsiranda teisininkai. Tačiau prieš Ašrafo Libet gyventojus teisminių bylų nėra. Medicinos paslaugos. Didelė problema Aš labai skatinu Liberty gyventojus leisti įsteigti toje stovyklos teritorijoje kliniką. Tačiau iki pat šio momento jie atsisako leisti Ira Irako klinikai egzistuoti stovyklos teritorijoje. Jie nori, kad ji būtų už stovyklos ribų. Tai yra neprimtina iš humanitarnio požiūrio taško ir tie, kas iš jūsų, kas kalbate apie žmogaus teisės, skatinu jūs pasikalbėti E, e, įtikinti Liberty e, stovykloje įkurti kliniką. Ten yra du greitosios pagalbos automobiliai, jie veža žmonės į Bagdadą, yra įvairiausios srities gydytojų specialistų, galima kreiptis į privačias klinikas, tačiau visada sakau, kad turi būti medicininių atsargų tiekimas. E, ir Irano gydytojai, ir klinika, kurioje dirbtų ir iraniečiai gydytojai, tai yra neįmanoma. Ir kaip ir bet kokioje šalyje egzistuoja li, licencijų išdavimo sistema, yra, iraniečiai gydytojai negali versis gydytojo praktika Irake. Yra tokia yra sistema. Labai aiškiai, kad pasakoma, kad tai yra Irakas, Irako suvereni teritorija ir visi privalo laikytis Irako įstatymo. Ačiū. Atrodo, kad viską pasakiau. Uh, Trumpai. Porą pastebėjimų. Pirmiausia, informacija, kurią turi mano vyriausybė, atitinka tą informaciją, kurią ambasadorius Kobletika perdavė. Antras dalykas susijęs su klausimu dėl MEX statuso pagal e, valstijų teisę. MEC kol kas yra priskiriama prie užsienio teroristinių organizacijų. Šitas statusas dabar yra peržiūrimas. E, valstybės sekretorė Clinton praeitą vasarį e, e, kongrese kaip tik tai padarė pareiškimą ir aš tiesiog pacituosiu. Jis pasakė, kad kadangi dabar vyksta pastangos perkelti stovyklos gyventojus e, e, gyventojai e, gyventose šafo stovykloje, e, kuri buvo savočka pusiau sukarinta bazė. E, e, tolesnis perkelimo procesas labai daug ko nulems, ar bus peržiūrėtas e, užsienio teroristinės organizacijos statusas šiai organizacijai. E, Taigi aš noriu pasakyti, kad šitas sprendimas iš tikrųjų buvo labai pasvertas, labai pamatuotas, tai nebuvo kažkoks atsitiktinis sprendimas, na ir šiai dienai aš tiesiog turiu pasakyti jums tai, ką pasakiau, tai yra tiksliausia informacija, kokią galiu jums pateikti. Kągi ačiū už diskusijas, ačiū už suteiktą informaciją. Manau, kad Irako klausimas ir situacija yra gan tragiška žiūrint, kaip dabar Irakas yra tiesiog paliktas nuo šalyje, jei taip galima pasakyti. Turiu pasakyti, kad didieji vakarai nuo 2002 iki 2012 metų paliko tikrai katastrofinę padėtį ir tai garbės mums nepriduoda. Kad Sadamo Huseino nebeliko, tai yra gerai, tačiau tai, kas dabar pasiekta, dėja, tai yra labai prasta katastrofa. Turint omenyje, kiek žmonių žuvo, kiek jų daržus. Šalis yra beveik sugriauta, o mažumos atsidūrė tokioje situacijoje, tai visą tai apibendrinant, tai yra tikrai skaudi katastrofa, humanitarinė katastrofą, tiek materialiai, tiek nematerialiai vertinant. Ir mane vėlgi aplanko toks e, sukrečiantis jausmas, kad Afganistane panašu, kad situacija taip pat pasibaigs tuo pačiu. Jei nieko nesimsime. Šis klausimas e, nesusijęs tik su Ašrafo stovykla. Aišku, svarbu užtikrinti iraniečių saugumą. Ir kita vertus, e, ilgalaikėje perspektyvoje Irano pabėgėlių um, saugumo Irake niekas negalės užtikrinti. Nei vakarai, kurių nebeliks, o Irako vyriausybė dar mažiau. Todėl tas sprendimas priimtas e, tokiamis keistomis aplinkybėmis juos perkelti. Manau, kad tai yra vienintelis būdas apsaugoti tuos žmonės. Apie tai kalbėjo ir mūsų šiandienos svečiai. Ne, neskaitant, nepaisant to, kaip sunku uh, tai būtų, nes priešingų atveju e, jų saugumą užtikrinti bus labai sunku, nes tai yra svetima šalis. Niekas iš mūsų nepuls, e, atsiprašau, negins tų gyventojų. Niekas iš mūsų e, nerašys kažkokiu užjaučiančių telegramų jiems. O mes turėtume svarstyti apie galimybę mums patiems priimti tuos žmonės. Čia reikalingi pasaulinės bendruomenės veiksmai. Turime padėti tiem žmonėms, nes jie kita vertus negali grįžti į Iraną, norėdami išgyventi. Jie vėlgi vienintelė išeitis tarsi būtų įkurti savotišką koloniją, tačiau nereikėtų to padaryti. Tam yra pakankamai priežasčių. Dėl tos pačios priežasties noriu padėkoti ponui Kobleriui, kad jis e, tokomis sudėtingomis sąlygomis dirba, bendradarbiaudamas su JAV ir ES, jungtinėmis tautomis, stengdamasis e, tiems žmonėms kaip galima daugiau padėti. Mūsų komitetas atidžiai seks įvykius, palaikys ryšius Ir aišku, vienas svarbiausių dalykų yra žmogaus teisų toje šalyje užtikrinimas. Tai turi būti svarbiausias teiginys. Galbūt čia galėtume ieškoti sprendimą. Noriu padėkoti jums visiems. E, debatai dėl ponios Dekaiser pranešimo vyks kovo 27 dieną. O rytoj Posėdis prasidės nuo balsavimo. Deja, rytoj ryte aš negalėsiu dalyvauti posėdėje. Nusivalęs batus ir apsivilkęs baltus marškinius turėsiu vykti į Luksemburgą, e, kur e, gerbsime Niderlandų karalienę. Ir, na, džiaugiuosi, kad ten galiu dalyvauti. Linkiu